o lo davano. Bene, possiamo iniziare. Buongiorno. Labas rytas. Manau, galime pradėti šį rytą. Turime pokalbį apie vaikų teisės švietimo sistemoje daro mokyklos negale. Daro žodis, kuris negale naudojamas kalbant apie tradicinės Korano mokyklas, kurios amžių amžius e, užsėmė religiniu švietimu. Jas eina vaikai nuo 5 iki 15 metų. Dauguma tų vaikų yra iš skurdžių šeimų, kurios negali leisti savo vaikų į prastas mokyklas. Šios mokyklos nėra niekaip reguliuojamos ir tapo išnaudojimo vietomis, skaitant priekybą vaikais, prievartinį išmaldos prašymą. Šalia manęs iš kairės sėdi fotožurnalistas Mario Krūz, kuris nesnei tyrinėjo dar mokyklas ir paskelbė knygą pavadintą Talibų šiandieniniai vergai. Talibas yra mokinys arabų kalba. Jis e, laimėjo World Photo Press premiją 16 metais dėl to, kad e, kalba apie šiolaikinės problemas, jo darbai paskelbti e, New York Times, tarptautinėme leidinyje Washington Post ir LPIs. Taigi, netalzamas suteiksiu jam žodį, kad jis galėtų papasakoti apie tą situaciją mums, o po to galėsime pasikalbėti apie tai. I want to thank this opportunity. Dėkuoju už galimybę pasidaryti su jumis tai, ką mačiau Senegale. 2009 metais lankiausi Gvinėje Bisau, kai pirmą kartą išgirdau šias istorijas apie Senegalo vaikus, vaikus. bet nesivaizdavau, kad susidursiu su prekyba vaikas Senegale panaudojant senas tradicijas. Po pusmečio tyrimų aš sužinau, kad supratau, kad turiu e, nepakankamai įrodymų ar informacijos ir nusprendžiau pusantro, pusantro mėnesio skirti toms uždraustoms vietoms. Ką aš pamačiau ir nufotografavau, e, skėlė man siaubą, to negalima ignoruoti. Aš lankiausi Dakare, Medinoje, Kormisarė, Damagenė, San Lui ir Tuboje esančiose mokyklose. Tai, kas turėtų būti mokykla, kartais yra kankinimo vieta. Tai, kas turėtų būti švietimo sistema, dažnai yra išnaudojimo sistema. Visoje šalyje yra tradicija berniukus nuo 5 iki 15 metų skur, siūsti į Korano mokyklas. Bet iš tiesų e, jie iki 8 valandų per dieną e, prašo išmaldos gat, e, gatvėse pasak e, Human Rights Watch ataskaitos, tokių mokinių skaičius didėja. Yra virš 30 tūkstančių berniukų, kurie prašo išmaldos vien viename regione. Dauguma yra iš Senegalo, bet kai kurie yra iš kaiminių šalių Gvinėjos. E, skaičius, vaikų skaičius didėja. Tėvai siunčia vaikus mokytis Korano, nes negali jų nusiųsti įprastą mokyklą, bet tai, kas vadinama švietimu iš tiesų yra vaikų išnaudojimas. Daugeliu atveju vaikai tiesiog žaidžia futbolą, vaikščia gatvėmis ir pakliūna į priekybos vaikais sistemą. Nors Senegalas 2005 metais patvirtino įstatymą, kuris draudžia prievartą versti vaikus prašyti išmaldos ar jais, jos pardavinėti. E, tačiau iš tikrųjų įstatymas nevykdomas. E, specialiam policijos skyriui trūksta priemonių, policija nežino, kiek tokių vaikų iš viso yra. E, dara mokyklos nereguliuojamos, jos įsteigiamos e, apleistose pastatuose, nebaigtose statyti pastatuose. Į tokias mokyklas pakliūti buvo nemenkas pavojus, aš galėjau ten pakliūti tik naktimis ir galėjau fotografuoti tik mokyklas, o ne vaikus. Kodėl? Daugelį metų buvo prašoma paramos, kad būtų galima šviesti vaikus tokios e, nevyriausybinės organizacijos, supratusios, kad jos finansuoja šią sistemą, jos nusprend, nu, nu, nu nutraukė lėšų teikimą jiems. <clears throat> Tai, kad aš ten fotografavau tas e, sąlygas, galbūt padėtų gražinti e, tą finansą pram, pa, paramą. Aš naudojau bent tokį netikrą pretekstą. Mačiau, kaip vaikai yra mušami, mažiausi vaikai pririšti grandinėmis už e, kojos, mačiau baimę jų akise, mačiau taip pat Senegalo visuomenės nebejingumą. Tiesa, kad toks piknaudžiavimas yra paslėptas, bet e, vaikai, bagaujantis gatvėmis, matėsi, buvo sumušti su mėlynėmis, tai yra Senegalo bendro vaizdo dalis. Aš kalbėjausi su kovos su prekyba žmonėmis skyriaus vadovu, jis buvo bejėgis. Jo komandoje yra du žmonės, kurie turėtų užsiimti šimtais tokių mokyklų, tūkstančiais mokinių. E, sekiau vaikus, kai jie pabėgo iš mokyklų, kai viename miestelėje, mažesname negu Dakare, bet nemažai tokių mokinių labai įprasta juos pamatyti, kai jie bando grupėmis išgyventi. Jie žino, kad jeigu jie bus, jeigu e, vieni pavieniui, jie gali atsidurti prostitucijos tinkluose. E, yra centras, kuris padeda tokiems e, vaikams. Kasdien jie ten gali gauti, laukti medicinės paramos maisto. Įdomu, kaip tokie sužesti vaikai gali būti ignoruojami. Daugelis tokių vaikų išbūna tokioje sistemoje daugiau kaip dešimt metų, jie net ne, nežinau, kur jų šeimos yra. Aš kalbėjau apie berniukus, kurie atsiduria tokiose, tikrose Korano mokyklose nuo penkerių metų. Jauniausi vaikai būtent būna prirakinti grandinėmis mėnesių, mėnesius. Pirmiausia, aš ketinau lankytis šventame Tubos mieste, bet pamatęs e, tam tikrų vaizdų nusprendžiau ten e, nuvykti. Pamatęs e, tokių vaikų, aš buvau marabu išstumtas iš mokyklos. Aš šį beitą nufotografavau, bet sunku buvo tai daryti. Aš nes nemačiau vyresnių vyresnių vaikų. Man sudarė įspūdį organizacijos ligmuo, kaip slepiama šita veikla. Žinoma, yra atvejų, kaip berniukai pasiekia 16 metų amžių, jie patys tampa mokytais, pradeda išnaudoti mažesnius mažiausiai ne tik turi e, prašyti išmaldos e, savo mokytojų labai, bet ir kitų mokinių labai. Jeigu jie nieko neparneša, jie kankinami, žaginami, kartais žudomi. Vienas iš įspūdingiausių pokalbių su vienu mokiniu buvo toks, jis man pasakė, aš pavargau būti mušamas, net jei turiu pinigų, vis tiek mane muša, žinau. Istorijas apie apie, apie talibų mirtis, bet aš mirties nebijau. Jo rankos ir akis buvo kaip seno žmogaus. Tokia tikrovė tampa dar sudėtingesnė dabar. Labai sutinku e, Senegale uždirbti pinigų, todėl e, jie vaikai išnau, išnuomojami statybos bendrovėms, jie verčiami e, raustis atliekose. E, tokie mokyklų vadovai turi daugiau negu po vieną mokyklą ir aš sužinojau, kad tokie netikrai mokytojai palaiko ryšius su netikrais mokytojais kitose šalise ir taip bandoma išlaikyti sistemą. Pavyzdžiui, mok, netikrai mokytojai iš Gvinėjos Bisau veikia izoliuotose vietovėse, ne miestuose, nes jiems lengva vaikus pervežti iš tų e, zonų nes ten informacijos mažiau, mažiau kontrolės. Įprasta rasti vaikų prie sienos miškuose Gvinėje Bisau po to, kai jie pabėga iš tų mokyklų. Daug mokyklų Dakare ir kitose miestuose yra miestų centruose, bet yra mokyklų, kurios yra absoliučiai izoliuotos. Per pirmąsias savaitės negalė, aš negalėjau patikėti, kiek Dakaro centre yra tokių mokyklų pačiame centre vaikai gyvena tamsoje, sąlygos tose mokyklose vis blogėja. Gyvenimo aplinka e, yra vietos e, yra labai mažai, jie gyvena susigrūdę, jie nėra gydomi, mytyba yra labai skurdi. Pastaruoju metu nuo lygų e, nemažai vaikų miršta ar yra pertrenkiami automobilių, kai jie prašo išmaldos gatvės, gatvėse. E, nors tokia sistema pažydžia Senegalo įstatymus ir tarptautinius įsipareigojimus, Senegalo įstatymai kriminalizuoja e, fizinę prievartą, privartinį išmaldas prašymą, tačiau nepaisant to, tyrimų atvejų yra labai nedaug, o nuteistų kaltų yra nedaug, jie gauna minimalius nuosprančius. Aš žinau, kad sunku Senegalo visuomenės požiūrį į šią problemą, nes e, tėvai e, renkasi Korano mokymą, o ne oficialų e, švietimą, bet nesant tinkamų struktūrų negalima tikėtis, kad tos mokyklos iš ties ims užsimti švietimu Nors Senegalas yra viena iš stabilesnių demokratijų vakarų Afrikoje, e, Senegale visgi vyroja skurdas, kur trūksta lygių galimybių. Pabuvęs Senegale, aš nuvykau į Gvinėją Busau, norėdamas pamatyti, kaip ten sprendžiama problema. Skirtumas tarp priemonių E, tarp priemonių yra skirtum, didelis matomas. E, Gvinėje Bisau sukurti centrai, kad e, vaikai galėtų grįžti, ieškoti darbo. Taip pat svarbu nepamiršti, kad tikrieji mokytojai yra pirmieji, kurie pasmerkė tokią situaciją, Ir nors netikrų mokyklų skaičius didėja, yra nemažai Korano mokyklų visoje šalyje, kurios veikia tinkamai. Dėja. Na, žinoma, šios fotografijos laimiai pasiekė tam tikrų pokyčių. Senegalo policija pradėjo dalyti lankstinukus šiomis fotografijomis. Nemažai vaikų buvo imta globoti. Tačiau aš nusprendžiau pradėti lėšų rinkimo kampaniją, kad paskelbčiau mokyklę, kuriai būtų prieinama Senegale, Gvėja Busau. Tai taip pat priemonė žmonėms padėti gelbėti vaikus. Įrodymų netrūksta, negalima daugiau nieko Nu, negalima pasiteisinti, kad tokia sistema egzistuoja, o ši knyga yra įrodymas, kad mes galime šio to pasiekti. Dėkuoju, pradėsime diskusiją. Pone Rodrygės, labas rytas. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Mario, kad atvyko pas mus ir papasakojo apie šią problemą. Man labai malonu kad mūsų pakomitetis surengė diskusiją apie tokių vaikų padėtį. 2016 m. birželio mėnesį aš kreipiausi parlamento tyrimų tarnybą e, pasigilinti į e, darą mokyklą Senegale ir duomenys informacija rodo, parodo labai prastą padėtį nesilaikoma tarptautinės teisės, o Dakaras yra pasirašęs vaiko teisų konvenciją, Afrikos vaiko gerovės e, hartiją ir daug kitų tarptautinių susitarimų, kurie draudžia vaikų darbą, prekybą e, žmonėmis ir nesilaikoma, matome, tų sutarčių. 12 metais Senegalo valdžia pradėjo iniciatyvą, kuria buvo e, siekiama reguliuoti madrasas, tai yra Korano mokymo mokyklas. Tačiau e, reglamentuoti jų darbą, tačiau tai nebuvo padaryta. Ir e, pateikti yra rekomendacijų. Norėčiau paminti vieną, kuri yra labai svarbi Senegalo valdžiai Būtent buvo reikalaujama iš Senegalo valdžios įgyventi nacionalinius teisės aktus, kurie draudžia malda, išmaldos prašymą. Nežiūrint to, daug berniukų 4-15 metų verčiami yra prašyti išmaldos 340 milijonų eurų 17 metais gavo Senegalo valdžia kaip pagalba, taip pat e, humanitarnės pagalbos gal nemažai, bet matome, kad 27 tūkstančiai Senegalo vaikų e, neturi pakankamai maisto. E, matome, kad kažkas neveikia. Ši realybė, kurią matome, yra slėp... buvo paslėpta nuo visuomenės, bet dabar, pamatę tas fotografijas, suprantame, kad tai jau išėjo viešumon. Ar dar kas nors norite pasakyti? Jūs ką tik pasakojate apie šią e, situaciją, kurią matėte vaikų Senegale. Taigi, ką jūs pasakojate apie Senegalą, apie vaikus, apie skurdą ir vaikų išnaudojimą Senegale. E, išgirdus tai man kyla klausimas pagalbos programos ES. Ar jos e, deramai naudojamos, kaip ką tik sakė prieš mane kalbėjusi kolegė, ar lėšas yra teisingai paskirstomas? Aš suprantu, yra problemų naudojant tas lėšas. Man regės Europos komisijos atstovų yra ir norėčiau paklausti komisijos, ar turime informacijos mes, kaip yra vertinama mūsų humanitarinė pagalba ir vystomoji pagalba Senegalui. Ar mes galime atsakyti klausimą? kaip naudojamos lėšos ir e, kokios yra problemos skirstant lėšas. Dar vienas dalykas, kurį jūs minėjote, kad yra uh, normalios tikros mokyklos ir tos mokyklos, kurios uh, tik tai vadinasi mokyklomis. Galbūt galėtumėte papasakoti apie skirtumus, kokios jūsų nuomonė yra geros, teisingos, tikros ir kokios jūsų nuomonė yra uh, mokyklos, kurios e, neužtikrina mokymą, jeigu aš teis, jūs teisingai supratau. Tai yra mokyklos, kurios verčia vaikus prašyti išmaldos ir nesprendžia gatvių vaikų problemos. Ačiū. E, Sibel Ryda, dar komisijos atstovė, kurios buvo paprašyta atsakyti klausimus, reaguos. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš atstovauju ne komisijai, bet išorės veiksmų tarnybai. Ir norėčiau e, kai ką jums papasakoti, bet nesiplėsiu į detalės dėl projektų. Galiu Jums pasakyti, kad gegužės mėnesį 2015 metais ES delegacija E, paskelbė konkursą projektams finansuoti. 4,2 milijono eurų buvo numatyta. Ir tikslas projektų - padėti pilietiniai visuomeniai, e, įtvirtinant vaikų teisės Senegale. Ir e, buvo taip pat numatyta pagalba tiems mokiniams religinių mokyklų talibė Ir tai taip pat yra susijęs su vystymusi. Dabar prie, e, norėčiau paminėti apie politinį kontekstą ir apie šias problemas. ES kelia labai dėlį susirūpinimą tų talibė vaikų problemos ir apie tai mums ką tik tai papasakojo ponas Krūs. Mes su valdžios institucijomis apie tai kalbame. Ir uh, Kaip ką tik tai sakė ponas Krūs, vaikai tose mokyklose dažnai, Korano mokyklose yra verčiami daryti tam tikrus darbus ir tai yra labai rimtas pažeidinėjimas jų teisių. Iš tikrųjų, mokslas, e, mokymas nevyksta, nei Korano mokymas, nei e, vaikai nemokomi kitų dalykų. Taip pat neužtikrinamos hygienos sąlygos. Vaikų išnaudojimas dėja Senegale yra realybė. E, buvo taip pat priimtas įstatymas, kuris draučia išmaldos prašymą, bet jis nėra pakankamai gerai taikomas. Mes apie tai kalbame su Senegalo valdžia, palaikydami politinį dialogą, taip pat tiesiai bendraudami su teisingumo ministru. Taip pat reikia pasakyti, kad Senegalo valdžia sieks modernizuoti tokias mokyklas modernizuoti švietimą ir taip pat e, e, geriau reglamentuoti, reglamentuoti tokių mokyklų veikimą, kad būtų galima pagerinti padėtį. Ir skirtingi veikėjai e, siekia, kad padėtis būtų pagerinta. Ir uh, Taip pat siekiama patvirtinti tam tikrus teisės aktus ir priderinti islamo mokyklas prie viešosios valstybės sistemos. Vaikai turėtų mokytis Korano mokyklose trejus metus, o paskui jie turėtų įsilieti į valstybinę švietimo sistemą. ES delegacija e, stebi, kaip e, bus rengiami įstatymo projektai šioje srityje. Apie tai jau buvo kalbėta 2015 metais. Ir taip pat labai svarbus politinis nacionalinis konsensusas, kad būtų galima veiksmingai gyvendinti įstatymus po to, kai jie bus patvirtinti ir diskusijos tęsiasi. 2016 metais, birželio mėnesį, e, vyriausybė ėmėsi veiksmų e, siekdama e, vaikus surinkti, valkataujančius vaikus. Ir apie pusantro tūkstančio vaikų tokiu būdu buvo identifikuota, apie tūkstantis taip vadinamų talibė, tų vaikų iš taip vadinamų religinių mokyklų bet daug tų vaikų buvo gražintas, e, gražinti į tas mokyklas, bet vėliau valdžia nusprendė to nebedaryti. Ir Human Rights Watch e, e, siekia, kad būtų geriau gyventinama vaikų surinkimo iš gatvių programa ir taip pat siekiama, kad vaikai nebūtų, vaikams nebūtų taikoma kitokio pobūdžio prievarta. Uh, Europos Sąjunga ir valstybės narės e, turi daugiau dirbti Senegale, siekdamos įtvirtinti e, žmogaus teisės, e, vaikų apsaugos klausimas yra labai aktualus. Mes apie tai kalbame, kaip aš sakiau pradžioje, yra gyvenami projektai, kurių tikslas yra rūpintis vaikais esančiais e, gatvėse, taip pat E, pagerinti padėtį Korano mokyklose ir išvengti prievartos, kurią vykdo tų e, mokyklų mokytojai. Taip pat e, siekiama užtikrinti, kad, būtų, kad nebūtų pažeidžiami vaikai išnaudojami, kad jų atžvilgių nebūtų naudojama prievarta. Taip pat siekiama sudaryti galimybės geresnės vaikams grįžti į šeimas. Taip pat e, Al-Saliui yra, Saliui mieste yra tam tikras specialus centras tokiems vaikams priglausti, kurie yra nukentėję. Janas Figelis, e, kuris kalbėjo vakar e, jūsų komitete, neseniai buvo susitikę su Dakaro val, religinės valdžios atstovais ir jisai kėlė šias problemas, kalbėdamas su jais. E, taip pat dara klausimas yra labai aktualus ir kalbam apie būtinybę visuomenė užtikrinti įtraukiamojo pobūdžio veiksmus, reformuojant Korano mokyklas, reformuojant švietimo sektorius. Ir mes taip pat bendraudami Senegalo valdžią raginame e, užtikrinti, kad atiduoti į religinės mokyklas vaikai nebūtų e, išnaudojami ir prievartaujami. Dėkuoju Jums uždėmesi. Grazie. Altri. Dėkui. Galbūt dar norinčių pasisakyti. Porą žodžių. Dar nuo, mano, nuo manęs. Man atrodo, kad situacija kuri buvo mums nušviesta ir kuri atsispindi Mario Cruz darbuose, yra labai vienareikšmiška. Tarptautinės organizacijos mano, kad yra maždaug šimtas tūkstančių vaikų elgetaujančių Senegalo gatvėse ir kartu jie yra išsidėstę po visą e, po visus miestus, o kaimuose žmonės kenčia nuo sausros, nuo skurdo ir dėl to yra priversti savo, ypač sūnus, e, perduoti tų dvasinių vadovų globon. Ir daug tokių šeimų neišgali susimokėti už savo vaikų mokslą ir todėl patiki juos tiems vadinamiems mokytojams, kurie gali nuspręsti priversti vaikus dirbti. Dažniausiai tokie mokytojai yra korumpuoti ir jie tiesiog išnaudoja vaikus. Aš manau, kad tai yra faktas. Ir žodžiai net nepakankamai stiprus yra. Aš be visų girdimų kalbų stebiu, ką darė parlamentas Senegalo atžvilgių, kokius priemonės pritaikė ir atrodo, kad mes šitos problemos niekada nesame bandę spręsti. 2017 metais buvo patvirtinta rezoliucija dėl migracijos, kurioje iš dalies buvo kalbama apie Senegalą, o kita rezoliucija skirta Senegalui buvo pasirašyta 2014 metais, tai buvo žvejybos tema pasirašyta rezoliucija ir taip pat dar kita rezoliucija buvo vėlgi 2014 metais dėl ebolos. O šiaip 2013 metais dar buvo rezoliucija dėl Saheli diskriminacijos ir todėl man atrodo, kad tikrai atėjo laikas uh, deramai įvardinti tas problemas, kurios egzistuoja. Aišku, politinės frakcijos galėtų teikti iniciatyvas dėl to, kaip tą daryti, bet mano idėja būtų tokia. Nes tikrai e, būtina kreipti dėmesį į vaikus Senegale ir tai yra skubus klausimas. Ir man atrodo, kad reikia raginti, surenkti e, diskusiją su Senegalo vyriausybė nes tai, kas yra dabar kalbama ir tie įstatymų projektai, kurie dabar rengiami, yra nepakankami. Suteikiu žodį, ponai Krus. Na, atsakysiu į pirmąjį klausimą dėl skirtumo tarp gerų ir blogų daro mokyklų. Na, skirtumas yra akivaizdus. Prieš daug metų berniukai būdavo verčiami elgetauti vieną valandą per dieną ir tie išprašyti, išmaldauti pinigai būdavo skiriami sumokėti už jų maistą arba siunčiami jų šeimoms. O dabar vaikai yra verčiami prašyti išmaldos visą dieną, mokyklose jiems nėra užtikrinamas maitinam, maitinimas Nu, tos vadinamosios gerosios mokyklos e, teikia vaikams ir įprastinį švietimą. Bet problema ta, kad tų blogų vadinamų mokyklų yra gerokai daugiau negu gerųjų. Blogosioms mokykloms labai lengva funkcionuoti ir kai sakau, kad jų, tokių mokyklų yra daugiau, tai galbūt net ir pats terminas yra neteisingas, nes tai nėra mokyklos. Tai yra tiesiog vietos, kur šimtai vaikų yra laikomi įkalinti, kiekvieną dieną jie yra uh, prievartaujami, prieš juos smurtaujama. O kalbant apie tų darą mokyklų reglamentavimą, tai norint jį užtikrinti, reikia uh, padėti tam pagrindus, kas užtruks pakankamai ilgai, nes apskritai sunku yra ką nors reglamentuoti, jeigu nežinai, kur tas reglamentuosiamas objektas yra. Todėl taip reglamentavimas yra svarbu, bet visų pirma, Senegalo valdžia turi tikrai įdėti daug pastangų ir nustatyti, kur yra įsikūrusios tokios mokyklos. Uh, vien Dakare. Aš ne, negalėjau patekti į visas tas mokyklas, bet girdėjau, kad jų yra daugiau negu šimtas. Ir tos mokyklos yra slepiamos. Ir kartais gali pamatyti uh, renovuojamą pastatą ir net negali įsivaizduoti, kad to pastato viduje yra kokių 50 vaikų, kurie yra plakami ir skriaudžiami, kasdieną verčiami dirbti. Taigi tikrai labai keista kaip man kartais net, netyčia pavydavo nustatyti tas mokyklas, atrasti jas, o policija to nepadaro. Todėl aš manau, kad Senegale šita problema turi būti prioritetinė, nes iš tiesų vaizdas yra be galo liūdnas. Bet aš manau, kad tikrai situacija turės keistis, kaip po e, ankstesnių nuotraukų apdovanojimo Malis, Bisau Gvinėja ir kitos valstybės pačios ėmė kelti klausimus, kas vyksta jų teritorijose, susisiekė jų valdžios atstovai su manimi, paprašė leidimo panaudoti mano nuotraukas visuomenės informavimo kampanijose ir iš tiesų tik tiek, kad ta, tas pirminis spaudimas labai greitai nublanko. Bet aš džiaugiuosi, kad ir čia vyksta diskusija šiandieną, kuri buvo suorganizuota pakankamai skubiai, nes tikrai klausimas yra labai uh, skubus, būtina šį klausimą spręsti 50 tūkstančių vaikų senegale labui. Reikia taip pat informuoti ir tų vaikų šeimas apie tai, kas realiai vyksta, kad e, kitos šeimos nesuklystų ir neatiduotų savo vaikų tiems apsmetelėms mokytojams, nes dabar taip yra ir Dakare, ir kitose miestuose tai yra, tokia yra tikrovė visame Senegale. Taigi prieš pradedant renkti paramos mokykloms projektus, reikia visų pirma informuoti žmonės, kad jie žinotų, jog tai nėra mokyklos. Tai yra nereglamentuojamos vietos, kuriuose vaikams nėra užtikrinamos net minimalios sąlygos gyventi. Uh, Taigi reikia nustatyti prioritetus. Ir vienas iš prioritetų, mano nuomonė, yra informuoti visuomenę. Tai yra vienintelis būdas šitą problemą sustabdyti, o tada jau galima planuoti kitus paramos projektus, mokyklų reglamentavimo projektus ir panašiai. Bet man atrodo, kad tas mokyklas reikia uždaryti, o ne jas reglamentuoti. Aišku, paramos projektai yra sveikintini, bet visų pirma reikia skleisti informaciją apie tai, kad tai nėra mokyklos. Dėkui. Ačiū. Gerai, manau, galime baigti diskusiją šiuo klausimu. Tikiuosi, kad e, išgirdome visi, kokia buvo šios diskusijos žinia ir kitą kartą, kai kalbėsime apie skubius klausimus gruodžio mėnesiui, planuosime darbo atvarkę, reikia bent jau pasiūlyti Senegalo klausimą, nes tikrai reikia stebėti situaciją ten. Dėkui, Marijo. Bene, possiamo iniziare. Taigi, gal jau galime pradėti svarstyti antrą klausimą. Kalbėsime apie uh, apie čiavų teisių pažeidimą, įskaitant e, žemės grobimą. Ir kalbės kalbėjome. E, kalbėsime sausio 24 dieną apie šį e, pranešimą pirmą kartą, o šiandieną svarstome tik darbo dokumentą ir bandysime įvertinti žmogaus teisų padėtį e, čia buvių įvairiuose regionuose. Kaip žinia, tie žmonės kenčia nuo kolonizacijos palikimo, jų žemė buvo užimta ir dažnai jie susiduria su diskriminavimu, kadangi jų kultūra, tapatybė ir gyvenimo būdas yra kitokie negu daugumos. 2007 metais Junktinių tautų generalinė asamblėja patvirtino uh, deklaraciją specialią dėl čia buvų teisių ir buvo kalbama apie as, e, kolektyvinės ir asmeninės tų žmonių teisės. Uh, tokių žmonių teisių uh, pripažinimas tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu yra vienas dalykas, tačiau kitas dalykas yra užtikrinti konkrečiai realiai veikiančias garantijas. 2017 metai yra tie metai, kai minime dešimtasias metinės tos deklaracijos patvirtinimo Generalinėje asamblėje ir dabar turime galimybę įvertinti, kas padaryta per tuos metus ir kokios yra problemos. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Asis, kuris mums e, trumpai pristatys savo dokumentą. Norėčiau padėkoti jam už jo pastangas. Ir aišku, e, seksime, kaip viskas klostos šie srityje su dėliu susidomėjimu. Ačiū pirmininkė. Pranešimo projektas, kurį turite rankose, yra rimtų tyrimų ir dialogų su NVO specialistais ir atsakingais už čia buvų klausimus Europos lygmenių rezultatas. Iš tikrųjų padirbėjo neblogai tekstas. Yra šiek tiek ilgesnis negu bus galutinė versija. Turime 4500 žodžių ribą galutiniai versijai Aišku, to nepakanka, kad galėtum aptarti sudėtingą, subtilę temą kaip ši. Aš manau, kad bet kokiai temai toks žodžių skaičiaus apribojimas yra per griežtas, nes sunku tokį išbaigtą tekstą parengti. Pranešme kalbame ne tik apie žmonių teisų pažinimus, bet ir apie žemės užgrabimus. Žinoma, kad E, yra rimtų pažeidimų na, na, e, prieš e, čia buvų tautas, tai susiję dažnai su žeme. Tokios bendruomenės yra dažnai pažeidžiamos, kai kalbam apie žemės užgrobimą. Tačiau jų teisų pažeidimai neapsiriboja vien tuo. Žemė užgrebimas paveikia, turi poveikio milijono žmonių, kurie nėra E, čia buvo atstovai, tiesiog pragyvena žmonės iš žemės. Iš pradžių norėjome identifikuoti tas čia būtų tautas, kuris ypač sunkiamis sąlygomis gyvena. Yra situacijų, kurias reikia e, pabrėžti, tačiau tokios konkrečios nuorodos tapo, pasirodo, neįmanomos. Turime apie 10 puslapių teksto ir visą šį reiškinį reikia pateikti iš įvairių pusių. Neįmanoma visko prašyti 4500 žodžių. Todėl aš ketinu pateikti pakeitimų, kad galima būtų išdėsti viską, ką reikia. Iš esmės šis tekstas mažiau skiria dėmesio kreipimusi bendrai apskritai valstybės, bet daugiau konkrečių kreipimosi yra į valstybės. Dažnai girdime tokių bendrų e, deklaracijų. Visgi reikia užimti konkrečią poziciją, kurios, kuri reikštų kažkokį praktinį pokytį. Dėl to daugelis rekomendacijų pateiktų pranešime yra skirtos būtent tam. Na, ES vyroja humanistinė kultūra, ji turi ekonominių ir politinių pajėgumų padaryti daugiau šių žmonių labui. Nors turime pripažinti, kad ES jau nemenkai yra prisidėjusi siekiant pažangos šioje srityje. Pradedame ne nuo nulio spręsti šių klausimus. Man galima padaryti daug daugiau nes e, turint galvoje Europos projekto vertybės, mes galime nueiti daug toliau, todėl daugelis rekomendacijų pateiktų pranešime mini verslo ir investuotojų veiklos stebėsina jų e, atsakomybės klausimo kelimas, jeigu yra pažeidžiamos e, čia buvių tautų teisės arba užgrobėme žemę. Įvairiose posėdžiuose, kuriuos surengiau, susiduriau su situacijomis, kuomet Europos bendrovės vykdo veiklą, kurios jie tikrai nevykdytų Europos teritorijoje. Yra projektų, kurios finansuoja ES ar prekybos sustarimų yra, kurio gali turėti neigiamą poveikį šioms tautelėms. Todėl prieš vykda, pasirašant sustarimus mes raginame vykdyti poveikio vertinimus Tai susijęs su įvairiausiais prekybos sustarimais, kadangi tai yra ES politikos dalis, mes turime tokią prievalę, nes būtent per asociacijos ir prekybos sustarimus mes galime kažkiek reguliuoti globalizaciją. Na, ir kai kuriems pasaulio regionams tai gali padėti pasiekti minimalių žmogaus teisų, aplinkos apsaugos standartų Manau, kad tai yra tinkamas būdas Europos Sąjungai dalyvauti globalizacijos procesuose. <clears throat> Čia būtų toms ir kaimo žmonėms klimato kaita yra labai svarbus, svarbiai problema. Jeigu e, laikysime, kad e, čia būtų tautos daro, e, turi apie 300 milijonų žmonių, jie valdo apie 23 procentus žemės, tačiau toje teritorijoje gyvena apie 80 procentų planetos bioįvairovės. Tai reiškia, kad tam, kad galėtume garantuoti ekologinį stabilumą ir pusiausvyrą, turime nepamiršti tos žemės ir kaip ją naudoja čia buvių tautos. Istoriškai e, tos tautos gyvena e, darnoje su ekosistemomis ir jo buvo jų saugotojai, tačiau klimato kaitos prasme jie yra mažiausiai apsaugoti ir yra pažeidžiamiausi dėl globalizacijos poveikio. Kartais jie sudarė su galingais ekonominiais interesais, o jie patys laikomi kliūtimis tiesiog tam procesui. Tie klausimai buvo keliami mano surinktose diskusijose. Kartais čia būtotos nelaikomi net žmonėmis, jie yra tiesiog kliūtis, kurią reikia nugalėti pašalinti, e, nes tai kliūda kažkokiam verslui, Europos verslui. Aišku, mes daugiausia kalbame apie Europos verslą. Ir sudarėme su tokia jų nepripažinimo kaip žmonės, žmonių, e, jiems nustakėme žmonių satoso reiškinio. Taip pat reikia <clears throat> priminti ir 169 TDO konvenciją ir pabrėžti Junktinių tautų deklaraciją dėl čia buvių tautų teisų. Ir e, čia buvių tautų atstovai turi būti pripažinti kaip tinkamai pašnekovai, kai kalbame apie visus šios klausimus. Žinoma, daug klausimų netilpo į projektą, e, nes reikėtų taip pat pakalbėti ir apie moterų padėtį. E, vakar susitikau su e, viena Gvatemalos čia buvę atstovės e, atstovę ir jį kalbėjo apie tai, kad visuomen, čia buvę visuomenės bendruomenės dažnai organizuotos patriarchališkai ir moterų teisės nebūtinai yra užtikrinamos. Tačiau jeigu apie tai pradėsime kalbėti, tai nukrypsime šiek tiek nuo pagrindinio šio pranešimo turinio bet turėtume rasti progų apie tai pakalbėti kažkur kitur. Na, aš tikiuosi, kad e, bendras darbas ir diskusija padės parengti e, geresnį dar pranešimą negu dabar turimas darbo dokumentas. E, Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams esantiems salė, ponė Veržyje, pirmoji. Dėkuoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Darbo dokumentas e, yra nepaprastai sudėtingas ir tai norėčiau Jums e, padėkoti, nes e, tai palengvins, tas dokumentas palengvins mūsų darbą. Taip pat noriu pasakyti, kad matome kol kas tik tai darbo dokumentą, bet dabar mes galime pasižiūrėti, kur e, galėtume kai ką pakoreguoti. E, ir tai tas dokumentas e, gali būti mūsų darbo pagrindas, jeigu teisingai viską supratau. Norėčiau kai, dėl kai ko jums paprieštrauti, bet mes vieni kitus pažįstame ir šiek tiek galbūt man nepatinka tonas jūsų e, pranešimų projekte, dėl Europos, galbant apie ES politiką. Ką mes sakome, ką ES sako, tų gyventojų atžvilgių turime apie tai kalbėti. Tačiau Europos politikos realybė ir prekybos politika – laisvosios prekybos susitarimai ir jų pasiekmės e, tiems gyventojams yra labai svarbus dalykas. Kartais e, kalba tų susitarimų padrasina e, šalis, kurios neįteisina čia buvų teisių toliau taip elgtis. Reikia kalbėti ir apie daugia nacionalinės įmonės, įskaitant europinės kurios kai kuriuose e, valstybėse, kaip sakėte, e, elgesi ten taip, kai, kaip nebūtų visiškai priimtina čia, jos būtų suvaržytos ES jų veiksmai. Ir man atrodo, kad reikėtų sugriežtinti kai kurias e, mintis tekste, kalbant apie tai. Ir taip pat ES nepakankamai dirba apibrėždama didžiųjų tarptautinių įmonių atsakomybę. Ir mes turėtume galvoti, kaip padirbėti daugiau šioje srityje taip pat. Apie tai kalbama pranešime, bet nepakankamai. Turiu galvoje kitą problemą. Tai yra smurto klausimas. Jūs e, minėjote tai, bet man atrodo, kad mes turėtume kalbėti apie E, išvadas pasiekmes kur kas griežčiau. Tai yra smurtas e, gyventojų tokių atžvilgių. Labai dažnai e, reiškiamas smurtas atžvilgių tų, kurie gina čia buvų teisės ir bausmių, pavyzdžiui, nebuvimas. Apie tai reikėtų griežčiau kalbėti, nes situacija labai sudėtinga. Miškų kirtimas, žemių grobimas mes tose srityse, apie kalbėdam vietai, turėtume griežčiau, kur kas griežčiau kalbėti. Norėčiau e, pateikti porą pavyzdžių iš savo e, paskutinių e, metų darbo. Pavyzdžiui, dėl Vietnamo yra labai daug problemų ir dėl žemių grobimo. Žmonės priklausantis mažumoms etinėms netenka teisių, taip pat Amazonijos regione, kas vyksta. E, trečdalis e, Amazonės e, baseino regiono miškų yra iškirsta ir tai yra tikrai neprimtinas dalykas, apie tai reikėtų kalbėti. Dar vienas klausimas labai svarbus yra kalbų klausimas. Vakar vienas iš svečių sakė, kad pasaulyje yra virš 4 tūkstančių, ar tarp 4 ir 7 tūkstančių kalbų. Uh, kurias vartoja mažumas ir tos kalbos labai greitai nyksta ir reikėtų tą taip pat, mano nuomonė, paminėti. Aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu padirbėti. Dabar jau laukiu jūsų, nekantriai laukiu jūsų pranešimo projekto. Labai ačiū. Džib, e, prego. Ponas Gžib. Dėkoju, gerbama pirmininkė. Aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad EPP Šešėlis pranešės Joakimas, mano bičiulis, netvyko į posėdį, nežinau, vakar jisai sakė, kada ateis, bet šiandien jo nėra, taigi aš negaliu e, nieko pasakyti E, jo vardu, nes jis man, manęs nepaprašė kalbėti jo vietojo. Bet galiu pasakyti, kad mes e, pateiksime savo pasiūlymų šiam įdomiam pranešimui. Neketiname keisti jo iš esmės. Manau, kad šio pranešimo stiprioji pusė yra ta, kad e, kalbama apie vystimosi tikslus, kurie e, ne tik besivystančiams šalims yra skirti, bet ir visoms valstybėms. Visos e, jungtinių tautų narės, daugia nacionalinės bendrovės ar politikos priemonė išorės santykiuose negali prieštarauti e, darnaus vystimosi tikslams. Priešingai reikia siekti e, tų tikslų įgyvendinimo. Ir galbūt tą mintį galima būtų geriau integruoti į tekstą. E, taip pat paminėti 15 metų Paryžiaus sustarimo. Abi, abu elementai siejasi su 15 metais. Dar vienas klausimas, reikėtų aiškiau kalbėti apie daugia nacionalinių bendrovių neigiamas, veiklos neigiamas pasiekmes. Žemės ūkė vyksta pokyčiai ir tos bendrovės didelės ieško naujų teritorijų, teritorijų e, keičiama žemės paskirtis. Europos parlamentas yra balsavęs dėl direktyvos, dėl žemės paskirties keitimo, siekiant apriboti tokius veiksmus ir užkirsti kelią miškų kirtimui. Tai labai svarbu Amazonės e, miškams, pavyzdžiui bet e, tokia veikla kartais gali turėti ir teigiamų pasiekmių. Tai yra reiškinys, kurį mes vadiname sąžininga prekyba. Bet tai sudaro nedidelę daugia nacionalinių bendrovių veiklos dalį, nors e, galima būtų tai ir paminėti kaip teigiamą pozityvų tam tikrą elementą. Tai yra sąžiningos priekybos skatinimą. Sąžininga praktika, sąžininga priekyba. Tai galėtų būti tarsi paskatinimas vartotojams, atkreipti vartotojų dėmesį tokiu būdu galėtume. Jie galėtų išgirsti, kad Europos parlamentas remia tokias inicijatyvas ir kad mes imamės tam tikrų žingsnių. Pirmininkė, aš manau, kad šis pranešimas yra labai glaudžiai susijęs su vakar per mūsų viešąjį e, klausimą aptartomis temomis. Buvo atvykę kelių šalių atstovai. Aišku, visos problemos nebus išspręstos, bet Pranešėjas minėjo labai skaudų klausimą, upų klausimą ir apie tai dažnai mūsų pakomitėje kalbama, tai yra žemės grobimas. Mes turėtume daryti viską, ką galime, kad kovotume su šiuo reiškiniu. Ir mes taip pat turėtume siekti keisti aplinkybės, kad nebebūtų galima to daryti. Dėkoju. Ponas Oševičius. Kolegos, manau, kad mes turėtume pasveikinti kolegą Francisko Sys. Jis pateikė mums projektą šiandieną labai neblogą. Aš neturėjau daug e, laiko susipažinti su juo, nes prieš porą dienų pamačiau tik tai pirmą kartą, gavau tekstą Tačiau Aldė šešienės panešėjos Leratės Weber vardu norėčiau pasveikinti ponas jis parengusi šį dokumentą. Tai yra puikus pagrindas tolesniam darbui. Mūsų pakomitečiui žemės grobimas yra labai aktuali problema. Jau daugybę metų apie tai e, kalbame ir visai teisingai ir manau, kad e, labai savalaikis bus šis pranešimas, ypač galvojant apie įvairius įvykius ir klausimus, e, apie čia buvų teisės ir visus e, aspektus susijusius su žemės grobimu. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kad mes turėtume gal apie patį toną pranešimo ne deklaracijomis turėtume kalbėti, bet formuluoti rekomendacijas ir akcentuoti veiksmus, kuriuos turėtume mes įgyvendinti. Ne tik tai mes turėtume kalbėti apie diskusijas ir išvadas, bet reikėtų reikalauti, kad valstybės narės imtųsi veiksmų. Daug ES bendrovių, e, tarptautinių mastų veikiančių bendrovių veikia e, kitose šalyse. Jeigu pasižiūrėsime į e, nuobaudų sankcijų sąrašą įmonėms ar asmenims, tai sankcijas nustatyti gali valstybės narės. Europos Sąjunga E, gali e, taip pat sudaryti sankcijų sąrašą, bet jas įgyvena valstybės narės. Ir tai yra nepriimtina, veikla tiksliau tokių įmonių yra nepriimtina, kalbu ne tik apie e, žemės užgrobimą. Ir nepakankamai taip pat stebima, kaip nuobaudos už tokius veiksmus yra įgyvendinamos. Mes pateiksime savo pakeitimus vėliau. Ir dar noriu mm, pasakyti, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų dialogui. Ir norėčiau, kad žemės grobimo problema turėtų nuolatinė tapti tema, palaikant dialogą žmogaus teisų srityje su trečiosiomis šalimis. E, tol turime kalbėti apie tai, kol nebus išspręsta ši problema deramai, taip kaip mes, kad norime. Žemės grobimo skandalai e, taip pat siemi su korupcija. Labai plataus masto korupcija, turime gerą pranešimą dėl korupcijos neseniai patvirtintą ir manau, kad galėtume susijęti uh, glaudžiau tą ankstesnį pranešimą ir pono Asis pranešimą ir kalbėti apie žemės grobimą, siejant jį su korupcija. Galiausiai e, žemės e, grobimo klausimas taip pat turi būti siejamas su prekybos susitarimais. Reikia e, kreiptis į atitinkamus komisijos narius ir kelti šį klausimą ir kalbėti apie tai, jog mums visiškai neprimtinas yra šis reiškinys. Ir minėti atskiras šalis. Tiek kolegos norėjau pasakyti, manau, pradžia yra gera, toliau tikiuosi dirbsime konstruktyviai, nes Aldė visuomet yra konstruktyvi partnerė, galite mumis pasikliauti. Dėkoju. Di solito, non sempre. Bet... Paprastai patikima partnerė, ne visada, bet paprastai taip. Dėkoju. Dėkoju ponui Asis už dokumentą. Manom, jis yra puikus. Žaliųjų pranešės yra profesorius Buchneris, kurio šiandieną čia nėra bet mes kalbėjome ir diskutavome ir vakarykštis klausimas tikrai davė nemažai peną pamastymams. Apie, čia pranešime kalbama apie žemės grobimą, apie čia buvių padėtį, tai mes gal palauksime konkretaus teksto ir tada suformuluosime savo pakeitimus, bet žemės grobimas ir čia buvių teisės tikrai mums yra labai svarbios temos. Ir taip pat verslo žmogaus teisų sąsajos. jos Tai irgi labai svarbu ir labai tikimės, kad šitam, šitai temai irgi bus skirta pakankamai vietos jūsų pranešime. Taigi lauksime konkretaus teksto ir tada jau galėsime dirbti toliau. O dabar išklausykime ponė Tovkan. Ji dirba žmogus teisų srityje išorės veiksmų tarnyboje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad suteikėte žodį išorės veiksmų tarnybai. Mes taip pat norėtume padėkoti Francisko Asis už tokią išsame e, apžvalgą apie tai, kok yra už pranešimo projektą. Manome, kad daug ten minimų dalykų tikrai atspindi realią čia buvių patirtį ir tai yra paremta čia buvių pareiškimais, kuriuos neseniai surinko DOSIP nuo 1994 metų iki 2014 metų. Tai yra padaryti pareiškimai ir dabar e, tie pareiškimai yra įtraukti į UNESCO pasaulio atminties sąrašą. Ir dėl to tikrai tai yra svarbu, norint padėti čia buvėms ir manau, kad mes tokiu pranešimu irgi prisidedame prie paramos jiems. Taip pat atkreipiam dėmesį į kai kurias labai ambicingas rekomendacijas ir žiūrint chronologinę prasme, tai šis pranešimas eina po Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos atlinkto darbo. Būtent buvo parengtas dokumentas dėl ES išorės veiksmų skirtų čia buvėms įgyvendinimo ir taip pat e, jūsų pranešime seka po tarybos išvadų, buvo, kurios buvo patvirtintos e, šių metų, šiais metais. Padary, tarsiu keletą žodžių dėl žmogaus teisų darbo atverkės čia Europos Sąjungoje mes padarėme tikrai nemažai pažangos, įgyvendiname jungtinių tautų pagrindinius principus dėl žmogaus teisų užtikrinimo ir buvo e, patvirtinta nemažai svarbių direktyvų, kurios po to buvo perkeltos į valstybių narių nacionalinę teisę. Tai yra pavyzdžiui direktyva, pagal kurią įmonės, kuriuose yra daugiau negu 500 darbuotojų, privalo atskleisti nefinansinę informaciją savo valdysenos ataskaitose ir tokia informacija apima ir socialinius klausimus, žmogaus teisų dalykus, kovą su korupcija ir kišininkavimu. Ir maždaug 6000 stambių įmonių ir jų grupių patenka į direktyvos taikymos rytį. Čia išorės veiksmų tarnyboje mes irgi nemažai e, kalbame ir nemažai išteklių skiriame, e, stiprindami šalių partnerių pajėgumus įgyvendinti žmogaus teisės ir taip pat e, nuolat keliame aktualiausius klausimus dialoge apie žmogaus teisės. O kalbant apie mūsų dalyvavimą atviroje darbo grupėje, skirtoje teisiškai pareigojančių instrumentų įgyvendinimui, tai yra instrumentai skirti reglamentuoti tarp tautinių bendrovių veiklai. Tai mūsų pozicija, manau, visiems yra gerai žinoma, mes šiame procese dalyvaujame ir norėdami apsaugoti jungtinių tautų pagrindinių gairių žmogaus teisų srityje įgyvendinamumą Ir tame darbe, manome, dėmesys turi būti skiriamas ne tik tai daugia nacionalinėms bendrovėms, bet ir nacionalinėms bendrovėms. Ir mes šiame procese ketiname dalyvauti ir toliau ir tęsti bendradarbiavimą su visais savo partneriais. Na, kol kas galbūt tiek iš mano pusės, tik pabaigai noriu padėkoti už jūsų darbą Mes tikrai atidžiai seksime šio pranešimo raidą ir toliau su jumis bendradarbiausime. Taip, dėkui. Manau, diskusijos buvo tikrai labai svarbios. Aš pat neturėjau laiko perskaityti dokumento, bet uh, tikrai buvo svarbu išgirsti, kokias išvadas galėtume daryti šią temą. Politinių ir ekonominių teisų neužtikrinimas pasaulio vargingiausiems čia buvių bendruomenėms yra viena iš didžiausių problemų ir viena iš pagrindinių kliūčių socialiniam teisingumui užtikrinti, kai nėra užtikrinamos teisės vargingiausiams, tuomet elitas pik, gali piknaudžiauti savo teisėmis ir neligybė tik gilėja. Ir dėl to, kai kur visuomenėje jaučiasi tokia nuomonė, tarsi baime elito grupių. Na ir Viljamas Estelėjus parašęs yra knygą šio klausimu. 2010 metais, 2008 metų pradžioje Ugandoje žmonėms esant bažnyčioje atvyko kariuomenė, nusitaikė į visą kaimą, sudegino žmonių namus, žmonės bandė gaisrą užgesinti, bet jiems nepavyko, nes armija jiems sukliudė ir galiausiai paaiškėjo, kad tarptautinė bendrovė iš Junktinės karalystės norėjo perimti jų laukus, jų žemę, o kariuomenė tai bendro, bendroviai padėjo. Ir ta žemė buvo reikalinga miškininkystės projektui gyvendinti, kurį finansavo Pasaulio bankas. Ir čia tos bendrovės pajamos išaugo, bet vietinių gyventojų teisės buvo grubiai pažeistos. Ir manau, reikia čia pasigilinti šitą atvejį ir apskritai, kad dažnai pasaulio bankas savo veikla prieštarauja veikia priešingai, nepadeda sustabdyti žemės grobimą, o jam kaip tik padeda. Taigi aš manau, kad reikia gilintis šitą klausimą dar toliau, o dabar žodį suteiksiu dar kartą Francis. Ačiū, aš pabaigai norėčiau pasakyti, kad visos mintys, kurias išsakė kolegos, yra labai naudingos. Šis pasiūlymas be abejo yra tik pirmasis žingsnis Manau, kad tolesnės diskusijos atneš dar ir daugiau naudingų minčių ir aš na, visų pirma e, susitelksiu į tai, kokios problemos buvo paminėtos, o po to pereisiu prie jūsų pasiūlymo būtent dėl to, kokiu veiksmu galėtų imtis ES ir valstybės narės. Būtent kalbu apie realius veiksmus, o ne tik tai apie deklaracijas ir pareiškimus ypatingai e, tose vietovėse, kur yra labiausiai pažydžiamos čia buvių teisės. Aš manau, kad ES daro tai, ką gali, bet dabartinėme kontekste reikia gilinti dialogą, reikia kalbėti su čia buvių bendruomenėmis ir mes, Europos parlamentas, galėtume būti kaip šviesos, vilties šviturys savo darbais. Na ir nusavybė yra pranešimo pagrindinė tema, ji bus dar toliau plėtojama ir jūsų indėlis irgi yra labai laukiamas ir sveikintinas. Toliau, kalbant apie verslą ir koks yra ryšys tarp ES sprendimų ir jų gyvendinimo valstybėse narėse, kaip galima būtų stebėti tą gyvendinimą. Na, Tai reiškia, kad galima žmogu, žemės grobimo klausimą šiek tiek išplėsti ir jau kalbėti apie jį kaip apie žmogaus teisų klausimą. Ir taip pat pirmininkas įdomiai pasisakė apie pasaulio banko vaidmenį, nes paprastai tokiais atvejais e, ekonominė ir socialinė neligybė tose šalise yra jau labai plati, labai gili ir yra tam tikra hierarchija ir galingieji turi begalinę galę ir tai kliudo tų šalių raidai ir pasaulio bankas žuot padėjęs kaip tik net nenoromis tam kliudo. Bet į viską pasigilinsiu, dėkoju visiems už pasisakymus. Ačiū. Taigi, pranešimo projektas bus gruodžio pradžioje jau prieinamas visomis kalbomis ir pirmasis projekto svarstymas vyks sausio 24 dieną. O dabar diskusiją šio klausimu baigėme. Dabar bus 15 minučių pertrauka, nes lauksime delegacijos iš Tibeto. Ne, mane informuoja, kad jie jau yra atvykę. Tuomet padarykime 5 minučių pertraukėlę, ne 15. Bene, possiamo iniziare questo. Galima pradėti labai svarbu pokalbį apie situaciją žmogaus teisų srityje Tibete. Šiandien mums tenka garbė pasveikinti keturis garbingus svečius iš Tibeto parlamento tremtyje. Šiuo metu jie lankos įvairiose Europos šalyse ir jų apsilankimas pas mus yra puikiai galimybė išgirsti iš pirmų lūpų, e, iš Tibeto atstovų lūpų, kokia yra situacija Tibete žmogaus teisų srityje ir taip pat išgirsti apie jų parlamento darbą ir prioritetus. Tibeto parlamentas tremtyje yra Centrinio Tibeto administracijos teisėkuros organ, organas ir puikiai žino, su kokiais iššūkiais susidara Tibeto mažuma gyvenanti Kinijoje, taip pat tibetiečiai e, gyvenantis ne Kinijoje. Tibetas, tibetiečiai nėra tinkamai atstovaujami Kinijoje, neturi savivaldos, o Tibeto administracija tremtyje yra labai svarbi atstovavimo institucija, kuri leidžia tibetiečiams organizuoti bendruomenės gyvenimą, išsaugoti savo kultūrą ir dirbti remiant Tibeto mažumos teises Kinijoje. Mūsų pakomitetis visada yra linkęs teikti balsą tiems, kurie patiria tiesioginį žmogaus teisų pažeidimą ir susidara su iššūkiais e, šią prasme. Tuo pat metu mes palaikome dialogą ir su oficialiais Kinijos atstovais. Taip įvyko ir praėjusią savaitę per tarpalamentinį susitikimą su Kinijos e, nacionalinio liaudės kongreso atstovais. Europos parlamentas yra patvirtinęs ne vieną rezoliuciją dėl žmogaus teisų situacijos Tibete. Pastarai kartą tai buvo padaryta 2016 m. gruodžio mėnesį, kai, kur buvo kalbama apie Larungar budisto akademijos ir vienolyno sugravimą. E, mažumų teisės ir Tibetas taip pat e, yra aptariami nuolat per ES ir Kinijos žmogaus teisų dialogus. O Europos parlamentas nuolat e, šią temą įtraukia į savo darbo atvarkę. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams ir pradėsime nuo delegacijos vadovės, ponios Dolma Cering Teikiang, kuri yra 16 Tibeto parlamento tremtyje narė ir yra dirbusi tris kadencijas anksčiau parlamente. Ji yra ilgai dirbusi švietimo srityje, kultūros reikalų srityje, yra gavusi Fulbrighto stipendiją mokytis Junktinėse valstijose 1992 metais. Tai prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, dėkoju Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečiui ir e, už galimybę pristatyti e, mūsų pasakymą apie situaciją Tibete. Galimybė ne, neturint galimybės e, į, pas, į žmogaus teisės yra nuolat blogėjami situacija naudojamas kolektyvinės bausmės, e, daugėja susideginimų, taip pat policija masiškai seka žmonės Tibete. <clears throat> Taikingi procesai ir bausmės. Nuo 2009 metų vasario 149 tibetiečiai iš vairiausių visuomenės loksnių yra susideginę protestuodami dėl politinių veiksmų per pastarosius 60 metų. Dauguma protestuotojų reikalauja daugiau žmogaus teisų, laisvės savo tautai ir kad būtų leista grįžti, grįžti valamai į Tibetą. Tie, kurie save aukoja, nori atkreipti dėmesį į pagrindinių teisų pažeidimus Tibete. Tai aiškiai rodo, kaip mažėja erdvė žodžio laisvai ir susirinkimo laisvai Tibete. Tibeto žmonės neturi kitų galimybių e, kaip jie galėtų taikiai protestuoti. Bet vietoj to, kad būtų sprendžiamas priežastis dėl tokių ekstremalių politinių protestų, Kinijos vyriausybė reaguoja į susideginimus ir neramumus Tibete, stiprindama tą pačią politiką ir tą požiūrį, kuris yra tokių veiksmų priežastis. Tai yra e, rengia agresijos kampanijas prieš Dalai Lamą nuo 2012 mėnesį Vietos nurodymai reikalauja bausti ir tuos, kurie yra susijęs su susideginusiais, skaitant jų draugus, šeimas ir netgi bendruomenės. Kai šeimų nariai, e, naujo jauno ūkininko Pema Gelsen, šeimos nariai nuėjo policiją pasiklausti, kokia yra jo būklė po susideginimo kovo mėnesį, jie buvo sumušti ir buvo priversti stovėti policijos nuovadoje visą naktį. Taisyklės draudžia ir e, baudžia žmonės, jeigu jie siūlo užuojautą ar padeda susideginusio asmens šeimai. Kitos susideginusio Čagor Kieb šeima negalėjo e, malda pasimelsti už, už, už jį. E, buvo uždrausta kaimynams ir draugams apsilankyti jos netgi bendruomenės yra baudžiamas. Šios priemonės taikomas pažeidžiant tarptautinius įstatymus, kurie draudžia taikyti kolektyvinės bausmes. E, ir dėl to manoma, kad dėl to sumažėjo susideginimo. Tibetiečiai ieško naujų būdų, kaip taikiai protestuoti prieš Kinijos e, pik, e, piknaudžiavimą žmogaus teisų srityje. E, susideginimo krizė Tibete e, prieštrauja komunistų partijos e, teiginiams, kad tibetiečių gyvenimas gerėja ir kad Kinijos valdžios politikos taikymas gali panaikinti tuos veiksmus. Masinis sekimas. Be kolektyvinių bausmių Kinijos valdžia suintensyvino ir toliau plečia masinį sekimą visame Tibete. Tibetiečiai, kurie yra sakami, patiria jų e, laisvės jausmo prastėjimą. Šioje policinėje valstybėje vyriausybės institucijos turi neribotą valdžią, e, takėdamos priespaudą. Masinis sekimas neleidžia tibetiečiams pasinaudoti nuomonės laisvę ir žodžio laisvę, nes Kinijos valdžia kriminalizuoja įprastą veiklą, kuri yra svarbi Tibeto tapatumui, kultūrai ir religijai taikant plačiaus sekimo metodus, tibetiečiai yra nuolat persekiojami autoritarinės valstybės, tibetiečiai priversti e, užsimti savicenzūrą ir Kinijos valdžios atžvilgių demonstruoti e, pasivumą. Kinijos masinio sekimo sistema mm, reiškia, kad taikoma kelių lygmenų kontrolė mm, ir e, tibetiečiai taikiai negali išreikšti savo nuomonės. Stebėjimo metodas, kuris atrodo e, Kinijos valdžios vertinamas e, labai sėkmingas, yra taip vadinamas kaimų kadrų sistema Programa prasidėjo 11 metais reaguojant į 8 metų protestų bangą ir iki šiol yra plečiama. Taip pat e, toks, tokia kampanija kaip stiprinti pagrindus, e, tai naudinga masėms. Per šią kampaniją 20 tūkstančių komunistų partijos kadrų buvo apgyvendinti kiekviename iš 5 tūkstančių Tibeto autonominio regiono kaimų iš esmės oficialiai teigiama, kad jie turi lengvinti, mažinti skurdą, didinti tarpusio suprantimą tarp Kinijos ir Tibeto žmonių. Toks kadrų sekimo e, darbas e, reiškia, kad jie tipiškai yra tokiose vietose, kur jie gali stebėti, kaip vyksta gyvenimas e, keurą parą. Be to, nuolat pažinėjimos pilietinės ir politinės tibetiečių teisės. Kinijos valdžia apriboja religinę laisvę, nes mano, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Nuo 2008 metų valdžia sukūrė priespaudos aplinką vienuolynėse, versdama taikyti patriotinį švietimą, riboja e, vienuolių judėjimą, taiko elektroninį stebėjimą, apriboja religinės šventes, taiko kankinimus ar įkalina budistus, kurie neatsisako Dalai Lamos. Nesenas budistų Larungaro institutų ir Jačengaro institutų sugravimas, taip pat agresyvi kampanija, priverš, kaip verčiama politiškai šviesti E, iš vienuolynų išmestus vienuolius yra dar vienas pavyzdys, kaip yra pažeidžiamos religinės ir kultūrinės tibetiečių taisės. Norime padėkoti parlamentui, kad jis iškėlė nuogastavimus dėl šio klaus problemos savo rezoliucijoje paskelbtoje 16 metų gruodžio mėnesį. Budistų paveldo e, centro plėtra e, yra bandymai pademonstruoti, kad e, e, kiniečių e, prievarta tibetiečių atžvilgių ir neseniai pakeistos religinės veiklos teisės, kurios teikia religinę praktiką, taiko, laiko grėsmėmis Kinijos saugumui, sukuria tokią dar pavojingesnę aplinką vienuoliams ir kitiems budistams. Kaip ir visos e, tai, e, religijos, budizmas yra taikos religija, o Kinės valdžia turi leisti Tibeto budistams praktikuoti savo e, tikėjimą, nevadinant jų separatistais ar problemų kuriejais. Kalbų teisės, Tibeto kalba, Tibeto tapatybės, tapatybės religijos ir kultūros pagrindas patiria asimiliacijos politiką, kurią gyvena Kinijos valdžia pastaruoju metu nacionalinės vienybės ir harmoningos visuomenės pretekstu. Šiandien visos vidurinės mokyklos Tibete e, <clears throat> moko mandarinų e, dialektu, o tibetiečių kalba išlaikoma tik tai e, kaip kalbos dalyko mokymo kalba. E, tibetiečiai nekalba daugumoje kiniečių kalba, todėl jie negali susilaukti sėkmės ir ekonominėje gyvenime. Kinijos politika, kuri pakerta Tibeto kalbos naudojimą, prieštarauja pačios Kinijos konstitucijai, kuri garantuoja etniams grupėms ir mažumoms laisvę naudoti savo e, kalbas. Tačiau tibetiečiai, kurie reiškia nuogastavimus dėl tokios politikos, buvo kaltinami uh, separatizmo skatinimu ir susidūrė su rimtomis pasiekmėmis. Pavyzdžiui, Taši Vankščiuk, jaunas tibetietis, tibetiečių kalbos aktyvistas, buvo sulaikytas beveik du metus be teismo už tai, kad paskelbė video medžiagą New York Times, e, kur buvo kalbama apie tibetiečių teisės mokytis e, savo gimtąją kalbą žodžio laisvę. Valdant prezidentui Xi Jinpingui, Kinijos vyriausybė sustiprino savo veiksmus prieš žodžio laisvę Tibete. Kalbėdami apie saugumą, stabilumą, tai yra politiniai žodžiai, kurie reiškia, kad reikia panaikinti bet kokį nepasitenkinimą e, Kinijos strateginių ekonominių interesų vardan. Tokie imperatyvai aiškiai matomi, sukuriant e, visapusišką saugumo architektūrą, per nacionalinį saugumo įstatymą, užsienio NVO valdymo įstatymą, kur bet kokia e, nepasitenkinimo ar kritikos išraiška reiškia, kad tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Dėl to ribojama žodžio laisvė. Tibeto intelektualai, tinklaraštininkai, rašytojai patiria didelį pavojų, nes įstatymai leidžia bausti už bet kokį Tibeto tapatumo išraišką, nesmurtinius nepastenkinimo veiksmus ar religinės ar etinės politikos kritiką. Tibeto žmogaus teisų gynėjai taip pat yra užsipolami, nu, kaip pavyzdžiui buvo užsipultas Teng Biao ar e, kinų teisininkas, kuris buvo nuteistas vėl už tai, kad teikė teisinę pagalbą Tibeto disidentams. Be to įsigalojus kibernetinio saugumo įstatymui kitais metais kontrolė internete ir socialiniuose tinkluose tik sustiprės. Sulaikymai, dingimai, kankinimai ir minti, mirtis sulaikymo metu. Kinijos vyriausybė atsisako pateikti informaciją apie tikslus areštuotų ir sulaikytų žmonių skaičių, kiek jų yra laikomi arešto be teismo. Daugelis tibetiečių taip pat išdingo dėl to, kad prieš jiems pasirodant teisme Toksai sulaikimas be teismo didina atkankinimo pavojų. O tai yra plačiai paplitę Tibete. Ankstis, anksčiau Tibeto žmonės buvę sulaikyti kalba apie mušimą, kankinimus, uždarimą vienutės, prastą mytybą, neleidimą miegoti, kankinimą šalčiu taip pat jiems nebuvo suteikta medicinė pagalba, o e, kvotos tęsdavosi savaitės mėnesius, kartais iki metų. Daug tibetiečių, kurie išgyveno tos kankinimus, e, vėliau miršta dėl to, kad negavo medicinės pagalbos. Pastaraisiais metais Kinijos valdžia paskelbė, e, paleido keletą tibetiečių E, dėl medicinių priežasčių naudodami taktiką, kad sumažintų oficialiai registruotų mirčių skaičių kalėjimuose. Kitas metodas e, yra gazdinti šeimas, kad jie nekalbėtų apie tokius atvejus. Tokia taktika leido nuslėpti tikrą mirčių skaičių. Teisinės teisės apsauga nuo piknaudžiavimo žmogaus teisėmis neegzistuoja, nes Kinijos komunistų partija tą koncepciją, kad įstatymų viršinybė yra priemonė stiprinti valdžią, o ne saugoti žmonės, yra tokia, e, reiškia, kad iš tiesų valdoma įstatymų, o ne valdoma ne pasiremiant įstatymų, o įstatymų labui. E, jeigu ir toliau tai bus, situacija yra, e, išliks tokia pat katastrofiška, be jokių vilčių sulaukti e, pagerėjimo. Mūsų rekomendacijos, ponios ir ponai, atsižvelgiant į baisę žmogaus teisų situaciją, kuri ir toliau dominuoja Tibete, Tibeto parlamentas tremtyje ragina Europos parlamentą ir apskritai Europos Sąjungą daryti spaudimą Kinijai, kad jį peržiūrėtų, pakeistų savo įstatymus, nepatvirtintus pastaraisiais metais, kuriais ribojama pilietinių ir politinių teisų naudojimas, kas prieštarauja pačios Kinijos konstitucijai ir žmogaus teisų standartams, skaitant teroristinius įstatymus ir religinių reikalų reglamentus. Užtikrinti, kad ES būtų vieninga, kai kalbam apie žmogaus teisės Kinijoje ir Tibete, o jos valstybės narės panaudotų visus tinkamus jungtinių tautų forumus, ypač e, artėjantį visuotinį periodinį Kinijos peržiūrą, kuri vyks 18 metų lapkričio mėnesį, kad būtų keliamas, keliami klausimai ir būtų spaudžiama Kinijos vyriausybė dėl situacijos Tibete siekiant bendrų veiksmų su panašiamis šalimis, panašiai įmanomis šiomis šalimis. Aktyviai remti kiniečių Tibeto dialogą, kuris sustojo dešimtaisiais metais siekiant ilgalaikio abipusiškai priimtino sprendimo dėl Tibeto. Raginti Kiniją leisti nepriklausomams žmogaus teisų stebėtojams ir žurnalistams atvykti į Tibetą, skaitant į Larungarą ir regionus, kur e, yra vykęs susideginimų ir vers, spausti Kinijos pusę, kad ji sutiktų nustatyti datą, kad kuomet galėtų apsilankyti Tibete Junktinių tautų žmogaus teisų komisaras. Reikia panaudoti esamus bendradarbiavimo mechanizmus tarp ES e, valstybių narių ir Kinijos, kelti klausimus dėl aplinkosaugos, ypač valdens valdymo. Nes Tibetas yra Azijos vandens bokštas. Reikia įvertinti galimybės E, peržiūrėti ES reglamentus dėl mineralių medžiagų kasybos Tibete, pavyzdžiui, lyčio. Ir reikia remti nacionalinius ES vystimo projektus ir bendravimą su Kinija, siekiant e, palankesnio dvišalio švietimo proce, proce, projektų Tibete. Ačiū uždėmesi. Tai tai- Dėkoju Jums ponė Cetan, ačiū Jums už. Teki, atsiprašau, ačiū ponė Tekienk, dabar kitas kalbėtojas Atuk Cetan. Kaip ir daugelis Tibeto tibetiečių jisai 91 metais turėjo bėgti į Indiją, ten jisai studijavo Ir jisai dabar e, turi doktor, daktaro budistų filosofijos laipsnį, Gešė Larampa, kitaip jisai vadinasi, ir jis dirbo Tibeto e, parlamente tren, tremtyje anksčiau, o dabar e, jis yra nuolatinio komiteto narys. Aš dabar norėčiau suteikti Atukcetan e, žodį jis kalbės, e, o jo kalba bus verčiama nuosekliai į anglų kalbą. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Visų uh, skriaudžiamų žmonių Kinijoje vardu norėčiau padėkoti Jums už galimybę e, suteiktą mums apsilankyti čia pas Jūs. Kinija pasauliui sako, kad religijų laisvė yra numatyta konstitucijoje, tačiau problema yra ta, kad e, tam tikrose srityse tai nėra įgyvendinama. O Dabar aš jums noriu papasakoti apie tai, kaip e, Tibeto žmonėms neleidžiama praktikuoti religijos laisvai ir pristatysiu, kaip galima trumpiau, keturis atvejus. What China is doing? Kinija neleidžia žmonėms rinktis, kuo tikėtis, kam rodyti ištikimybę, lojalumą ir kartais e, reikalauja, kad žmonės reikštų lojalumą tam tikriems žmonėms, o ne kitiems. Jūsų dzoba logata taba ciečikdi šesadi, džiavarumbu čiri, imba jinaya, džianagi džiavarumbu čiri ya, teba šie mačiu atsandu masi, 콩고 천상야 뭐뭐 저 콩고 꾸버장야 득심 좀뭐 저야 된대가 다 제가 수고야 그랬어. every Tibet kiekvienas tibetietis uh, labai gerbė Dalai Lama ir tai yra brangiausias uh, jiems žmogus. Tačiau uh, tib Kinijos valdžia neleidžia tibetiečiams reikšti lojalumo jo e, šventenybei ir neleidžia vartoti jo e, vardo, minėti jo vardo ar e, turėti jo portretų. Uh, jidendele yö de meya hakugu yo mares. And for Tibetans, uh tibetiečiams. Antras, e, pagal svarbą e, mokytojas yra Penšen Lama. E, kartu su jo šventenybė tai yra tarsi saulė ir mėnulis. Penšen Lama buvo Kinijos valdžios pagrobtas prieš daugybę metų, jau daugiau negu 20 metų mes net nežinome, ar jis gyvas tebėra.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 ir e, jis yra atvežtas e, tas berniukas į Tibetą ir visi žmonės turi eiti sutikti su juo ir gauti jo palaiminimą. Jeigu jie atsisako tą daryti, žmonės yra baudžiami. O žmonės, kurie dirba Kinijos vyriausybės valstybės sektoriuje, netenka netgi darbo ir jų e, socialinė parama yra panaikinama, jiems panaikinama. Kas blogiausia tibetiečiams? Tai, kad iš jų reikalaujama uh, E, visų e, Kinijos vadovų portretus e, padėti prie altorių savo namuose nuo Mao Cedungo iki Xi Jinpingo ir melstis jiems. And, uh, and, um, is that, uh, is... Kinija taip pat baudžia tuos, kurie išpažįsta e, tibetietišką e, budizmo variantą. Zemkiungu lega chenying nalo la jana koransugu ani dusu rukak chenzugu cheni korangu mentun mewa ina gombe chego chatan ani che macho koran la chokchon shugoya tendu suyo res. And the Chinese government Kinijos e, valdžia netgi e, siunčia savo e, atstovus į budistų vienuolynus ir be jų leidimo nieko ten negalima daryti. ane dusu pata di chi chawa gu so tanda wachin tindi yuwa re te yina teta chasa jami koran su ledan raka kami res. And when you go to... Jeigu vyktumėte į Lazą ar Potalą ar Klacham, Galbūt jūs matėte dokumentinių filmų, galbūt kas nors yra buvęs Tibete ir buvę Otala Čulahan, kur yra vienuoliai, jie mm, jums rodo kelią tuose vienuolynuose, bet iš tikrųjų tie žmonės nėra vienuoliai, tai yra uh, kinų valdžios kadrai, kurie apsirengia kaip vienuoliai. Kinijos vyriausybė yra patvirtinusi dokumentą, vadinamą penktuoju straipsniu, penktojo straipsnio dokumentu dėl lamų pripažinimo. 아니 지 레제 고탄 타우로 체니 가주 표주고 투고 차탄로 코란소 아니 타주고 오늘 고고야다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 turi būti pripažintas Kinijos komunistų partijos. nga zu pyo nanteng nambi ta zubo ro cha cha na nanteng gu zubo de la ya chu du de zi de ni guang chang dang guo ji zhe cha ji res dan da di gi eh, ku zu gu lang de ji ra di be de jing na ji guo ji la ta nga zu pe zubo ji la cha cha na pyo nanteng gu zubo de la chu chu du na ji zi de ni guang chang dang guo ji zhe cha ji res So now, um, this management... Ir taip valdomas tarsi visas procesas e, dėl reinkarnavusių lamų pripažinimo. Kinijos valdžia e, tarsi kontroliuoja viską. Mm. So when there are a major uh, Buddhist conference E, kai vyksta susirinkimai svarbus budistų, dažnai e, vienuoliams ir vienuoliams užkėtamas kelias juose dalyvauti. Uh, actually, through the promotion of uh, Chinese tourism. Uh, Kinija skatina turizmą iš Kinijos ir išduodami leidimai kinams, tibetiečiams išvykti į užsienį, tačiau vienuoliams e, jauniems žmonėms iki 30 metų yra neįmanoma gauti leidimą išvykti. Chida tambi nangla khonsa chok doji dana tyungka ancha nangbi kapsu, ta chabzu mayin bigi pyo nangla ta ya shikyo lakche yonken tela ya mi tongda shi nga kechi shegi yawari, kutu tsama yongyaga doba yawari te, ta mi tongda nyi ziya lechayi ji ni jana ka chikjan roma choga ya samka ka yawari es. And in January 2017, šių metų sausio mėnesį jo šventenybė Kalačakra uh, e, e, suteikė Indijoje ir maždaug 4000 žmonių gavo leidimą vykti į uh, Indiją, bet galiausiai galėjo išvykti apie 2000. Ir jiems buvo liepta grįžti prieš prasidedant dar tai šventai Kalačakra. 미게 생각다지 체로도 두고 아주 쉬고 로초고 말에 마시고 거는 녜버도 마용 거래 계시 마용 아니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 O pavyzdžiui, jeigu žmonės dirbo vyriausybės valstybės sektoriuje, tai jiems grėsė prarasti darbą. 90 procentų iš tų 2000 žmonių, kurie buvo Indijoje, kad dalyvautų Kalačakra mm, šventėje, turėjo grįžti. 발레디 남탄 코란이 코란 속에 다시 이제 락제 되던 두스마 ጸ브레 단지니 안 고조 강렬지 가실라 녀동단 가실라 무그 잡아 먹보기 가실 뒤주 먹보라 강렬지 두스야레스 and uh, about 10% of the 2000 Maždaug 10 procentų iš tų 2000 žmonių nusprendė pasilikti, jie dalyvavo Kalačakra šventėje, grįžę iš Tibeto, parskridę į oro uostą, jie turėjo atiduoti savo pasus, tai pasai buvo atimti iš jų, paskui jie buvo tardomi ilgai, kai kam buvo nustatytos e, labai dėlės baudos. Pinja, lo chu gu dhyana gu tsung chu gu lo do to yo res. Ani Khurāṋ tā lo chu la gomba tāsā nā la dhruya mā rā di di gi dhindā chi gu nā lo la ya ngā tsu payu gu li thāng gwanchen sāyā di nā lo umi dhōnglā sini chu gu dhōnglā chimbu chi ani kipa mabu yung ni dhōnglā chimbu chi yo re Khurāṋ tē la dhōndu shuk chimbu chi gu yo re te dhyana gu ani kā chi ni Khurāṋ tsu sāni gu gōngrōng gu tsāo ni ni katu tungu mundu dhō chuk ma lak dhū la ni ko dhō chuk yo mā res. And my uncle... Mano dēdē kuris dešimt metų praleido Kinijos kalėjime, šiais metais buvo paleistas. Šių metų rūpjūtį, gal praėjus porai savaičių po jo paleidimo, vyko e, labai didelė, e, didelis religinis susirinkimas, kuris buvo e, surinktas mano mieste. Ir dėdė norėjo dalyvauti tame e, festivalyje, e, šventėje, bet jam nebuvo leista, nebuvo užduotas leidimas. Jis buvo vienas iš tų tibetiečių, kuris praleido dešimt metų kalėjime dėl, dėl labai nedidelio nusižengimo. Sekasoje, ani gombanalar 정가 체가서야다. 아니 야 곰바나 슈야 로그 체가서 고레스. And now the Chinese government Ir dabar Kinijos valdžia e, reguliuoja skaičių vienuolių, kiek e, jų gali būti vienuolynuose, taip pat įvedė amžiaus cenzą labran tashi ki chomba yana nga zo pyo gu gomba ta chenpo chi gu chu na le lep dini chi goma lo ju gu to ne na ane pe trawa tongcha mambu yo dini gomba chi re de tanda ko zo gi trawa gubjo gubchu kogu li ge ma chaw so yo res. So now uh, uh, I would like to give you an example. Norėčiau pateikti tą šiki vienolino pavyzdį. Tai yra vien, tarp dešimties didžiausių Tibeto, vienas iš dešimties didžiausių vienolynų Tibete anksčiau jame buvo tūkstančiai vienuolių, tiek vyrų, tiek moterų, dabar e, leidžiama tik tai e, ten būti 999 vienuoliams. 아니 숨니 제버로 된데 요아레스 임바인다 다 로니 녜라야 코란츠 자연 산서세 수지지 제네 디수르 타와데서 데 맞춰서네 차다 쉬버다레스 so in the past uh... praeityje E, nors vienuolinė buvo leidžiama turėti 999 e, vienuolius, bet 3-4 tūkstančiai vienuolių galėdavo laikinai atvykti, studijuoti, gilintis e, į budizmo teorijas, bet dabar to nebėra leidžiama. lo nidong ngo le daja tong ba ga chawa che go lo che lo dun ni lo ba se ni du song yo res yinba yana dhyana ki lo chubji mare pa tu tawazu machawa tindi ki tseka su yo res Pagal budizmo tradiciją, kai kas nors apsisprendžia tapti vienuoliu ar vienuolė, jie turi būti išvetinti, kai jiems sukanka septyneri metai, bet Kinijos valdžia dabar ir tą amžių apribojo ir norint tapti vienuoliu ar vienuolę, E, galima apsispręsti tik sulaukus 18 metų. So of... Tai taip pat yra vienas iš būdų e, apriboti vienuolių skaičiui kai žmonėms suganka 18 metų, jie jau turi kitų planų gyvenime, apsisprendžia dėl savo gyvenimo tolesnio ir nebūtinai e, pasirinks vienuolio kelią. Aš jums pateikiau keturis pavyzdžius, iš kurių matyti, kad religijos e, laisvė mums tibetiečiams yra e, pribuota chigi ye sewa tang, ya nga zo pyo nang lo la chik gomba chimbo do jab, di gang la chik ane longda do, tori ya do, kora zo ya do, tenri do chik, kantar nga zo pyo gyu gu gomba te zo kanga lo jana kan jimtang gu so do chik, o tenri gu namba do chik, gyoya ma do, chu ngoma ti she sa, meo se sha res. Kinijos valdžia sako pasauliu, kad tibetiečiai e, gali laisvai išpažinti religiją ir kad yra atnaujinami, restauruojami vienuolynai kai kurie, bet jie tampa tarsi muziejais Tibete šiandieną ir nieko daugiau. chikbula shukuyawari. Yinba yinaya, teshintu, ane chigi eh, dhyanagi chodo tezo yinari, ishi chodo tezo yinari, kachi chodo tezo yinari, dhyanagi olo yopigi, ane chulu yongzo la dhyanagi tsime dori chikpa tangu dusi. So, um, the four points I present... Jums pristačiau tuos keturis pavyzdžius apie tibetiečių gyvenimą, tačiau yra ir kitų religijų atstovai, musulmonai, krikščionys. E, visų Kinijos, Kinijos esančių religijų atstovai yra persekiojami, varžomi. Labai esu Jums dėkingas už galimybę pristatyti šiandieną Jums e, mūsų problemas. Labai ačiū. Grazie. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymą. O dabar išklausysime trečio svečio. Nuanga Tarpa. Jis atvyko iš Kam provincijos, studijavo budistų filosofiją vienuolynę ir pabėgo į Indiją 96 metais, studijavo pereinamoje tranzitinėje mokykloje, ten jis nemažai laiko praleido mokydamasis informacinės technologijas, taip pat gilinosi į ekologinius klausimus. Taigi, prašau, žodis jums. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponė pirmininkė jums ir visiems kitiems Europos parlamento nariams ir taip pat visiems esantiems salėje šį rytą.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 Um, actually... Visi gyvenantis Tibete jaučia persekiojimą ir situacija sudėtinga, bet ta vietovė, iš kurios pats esu, jaučia dar didesnius persekiojimus, represijas. 시스 롱리 메시크 틴디 치탄 레스 티디 키치엠베 아니 사체 테나 담다시에 네 탄다 파르투라 아니 지구 진원이 받은 드와시 메토비니 동치 차디우스 So in from mano vietovėje yra privers, pri, vyko ne vienas susideginimo atvejis, nuo tada visa teritorija yra griežtai kontroliuojama ir tibetiečiai, negyvenantis Tibete, negali net ryšio užmėgsti su šiame regione gyvenančiais giminaičiais passport yido chikini do goya kine don chado yores ti dobi kapsula ani tatong chige chignam jot ndu mindu sen jinzong che do ya tindi ki kangi tik yores so uh, when a tibetan ir kai tibeto gyventojas keliauja ar turi keliauti iš savo gyvenamos vietovės į Hasa, jiems reikia gauti keturis leidimus. Ir net kartais, jeigu jie yra, gauna visus leidimus, kartais į lasą jų vis tiek neįleidžia. gomba kashi di, gomba sena re, ta tongchu ke lakang teni mongbo ji yo re, tesi tsangma pe dorshi ki yo re, se dorshi ki go ya ke jumsen te kar lao yo re se, chongchen, di gomba jaji hoya ke chongchen mi dorsi lao yo re se. 2015 metais Kinijos valdžia sugriovė kelis vienuolynus, teikdama, kad vienuolynai neturėjo reikiamų leidimų. pagi puno nu, la kangi mangbu chi thi de ji kes nangmi chi cha de re la lakbar de ngarang ke ashang de ashang lo to jam cho la ji re khorong de ji ba na lo ni sta ji la chong kon de chi ju yo res so um um i come as i said at Kaip sakiau, pats esu iš griežtai kontroliuojamos vietovės ir taip pat mano šeima, mano dėdė Odigetso buvo nuteistas 27 metams kalėjimo. Eh, so, my uncle 2013 metais mano dėdė buvo paleistas, bet paskui 16 metais buvo vėl suimtas. Na, ani ang atsuke yeong ke sacha tene ani jemi ki jardar te so ma pa ni chula yo res ti tindi sang cha ani chi lungba khorong de tamda che ne me chik dong la se tindi chin song che wi ki ne dong cha yo res um and in my 2013 metais mano gyvenamoje vietovėje žmonės nuleido Kinijos vėliavą ir ją sunaikino ir dėl to tūkstantį žmonių buvo suimti. 고구 유지를 때 인바에나 나랑 몬스 자르네 테링데 몬스 투네 네키시 카스 라 덴바라 두시 아티알 인스 So I have come here Todėl aš šį rytą atvykau pas jūs, kad pasakyčiau tiesą. So, um, uh, Esu dėkingas kad šį rytą sutikote surenkti šios klausimus. Dėkui. Ačiū. Ačiū Jums. Dabar suteiksiu žodį norintiems paklausti ar išsakyti komentarų parlamento nariams. Žinoma, šiek tiek dar galima pagalvoti, kol aš suteiksiu žodį poniai Derijai, kuri gilinasi į Kinijos klausimus ir iš išorės reikalų tarnybos. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems pranešėjams už suteiktą informaciją apie tai, kokia yra padėtis Tibete. Atrodo, kad viskas atitinka ir mūsų atliktą analizę, remiantis mūsų turimą informaciją. Tikrai padėtis e, kelia didelį nerimą ir mes apie tai kalbame visais manomais lygmenimis su Kinijos valdžia. Ir kaip pirmininkas sakė, buvo paminėtas žmogaus teisų dialogas, jo metu mes irgi keliame šitą klausimą ten e, Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje. Šį klausimą keliame, tačiau situacija negerėja. Pastaruoju metu jokio pagerėjimo nepastebėta ir dėl to mums labai neramu. Taip pat mes raginame Kinijos valdžią liautis naudojus jėgą ir leisti žmonėms taikiai protestuoti ir raginame ją spręsti Tibeto problemas per dialogą, nes mes esame tvirtai įstikinę, kad tai yra vienintelis tinkamas sprendimas. Ir problemos turi būti sprendžiamos gerbent Tibeto kultūrą, religiją ir tradicijas. Kaip minėjo svečiai, pagalba žmonių teisiai vartoti savo kalbą, puoselėti savo kultūrą, tradicijas yra numatyta ir Kinijos konstitucijoje, taigi mes raginame Kiniją vadovauti savo pačios konstituciją. Nuo 19 partijos kongreso, kuris įvyko uh, spalio mėnesį Xi Jinping pranešimas buvo pasakytas partijai. Nuo to laiko pastebėjome, kad Kinija sustiprino vidaus politikas ir jaučiasi stipresnė politinėme kontekste, pasaulinėme kontekste ir dabar jaučiasi esantis uh, pavyzdys ir kitoms besivystančioms šalims. Ir tai kelia nerima, nes Kinijos žmogaus teisų samprata labai stipriai skiriasi nuo visuotinai priimtos žmogaus teisų sampratos, kuri yra įvardyta visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. O Kinija bandė šitą apibriežti susiaurinti tik iki socialinių ir ekonominių teisių ir atsisako e, bendradarbiauti, kai kalba pasisuka apie pilietinės e, teisės. Mes ir toliau šios klausimus kelsime ir stengsime rasti būdų, kaip būtų galima dirbti su Kinijos valdžia, kad rastume bendrą, bendrus sąlyčios taškus ir juos raginsime spręsti šias problemas veiksmingai. Dėkui. Honorable Carlson ponas Karson. Pone. Dėkui. Ačiū gerbėmiems svečiams. Man labai liūdna, kai tenka čia sėdėti ir klausytis to, apie ką jūs mums pasakojate. Nėra taip, kad aš nieko apie tai nežinojau anksčiau, bet vis tiek man labai liūdna. Liūdna dėl to, kad jūs vis dar turite visą tai išgyventi praėjus tiek daug metų. Ir taip pat noriu padėkoti Jums už drąsą, nes žinau, kad reikia tikrai daug drąsos kovoti ir daryti tai, ką darote Jūs tokiamis aplinkybėmis. Taip pat man labai liūdna dėl to, kad mes su tomis problemomis kovojame ir su Kinija turime apie tai kalbėti ir man atrodo, kad daugiau nieko kito padaryti mes negalim, negalime, kaip tik tai kartoti Kinijai, kad jie neįgyvendina to, ką patys yra pasirašę. Taigi aš jums norėčiau pasiūsti daug šviesos ir šilumos ir ačiū jums ir labai apgailestauju dėl to, kas vyksta. Uh, thank you so much. Labai ačiū už paramą, už visas rezoliucijas, už išreikštą nerimą. Mums irgi labai liūdna, nes mes norime, kad mūsų žmonės galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Mes tikrai nenorime, kad mūsų žmonės turėtų mirti ar žūti nuo centrinės administracijos. Taigi mes parlamento tremtyje vardu raginame žmonės nesideginti, bet ką mes galime daugiau padaryti, nes tibetiečiai gyvenantis Tibete tiesiog e, turi kesti Kinijos žiaurumus, mažėja saviraiškos laisvė, yra ribojama teisė, susibūrimų teisė, išreikšti tai, kuo tiki. Būtent šios priežastis veda žmonės prie uh, tokių siaubingų veiksmų, prie susideginimo. Ir taip girdime, kai Kinijos valdžia kalba apie tibetiečius ir sako, kad jie mėgaujasi socializmo šviesa, juk tai netiesa. Mums kila klausimas, kaip galima taip sakyti. Nes ir būtent tai mes norime pasauliu šiandieną pasakyti. Dėkoju už išreikštą užuojautą ir paramą. Jo, tre domande da, da porvi. La prima. Aš turiu e, tris klausimus. Pirmiausia, bendro pobūdžio klausimas. kiek atrodo prieštaringi solidarumo pareiškimai iš viso pasaulio ir faktų. Per savo kelionę per Europą jūs išgirsite daug solidarumo pareiškimų, tačiau situacija nesikeičia ir tas faktas rodo, kad tarptautinis spaudimas nepakankamas. Jis neturi to poveikio, kurį turėtų turėti. Ypač Problema, aiškiai, kai reikia nuo žodžių pereiti prie darbų. Antra, prieš, kelią, prieš kiek laiko mes patvirtinome rezoliuciją skirtą mokykloms. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą apie dabartinę situaciją su mokyklomis. Ir pagaliau jūsų parlamentas yra parlamentas tremtyje. Kokie yra jūsų prioritetai? Kaip jūs visų pirma tikitės padėti tibetiečiams gyvenantiems Tibete ar tremtyje? Žinau, kad jūs patikėte mums rekomendacijų, bet gal galėtumėte plačiau šiek tiek apie tai pakalbėti. Pirmininkas klausė, ar dar kas nors norės kalbėti, jei ne, tuomet suteiksiu žodį mūsų svečiams atsakyti ir užbaigti šią diskusiją. Ačiū, ponia pirmininkė. E, turėčiau pasakyti, kad klausimai yra teisingi, nes galų gale, kur bevyktume, mes turime pasakyti, kad esame pabėgėlių valstybė. Turime parlamentą atrentyje, bet mes vis dar mokomės, mes mokomės kaip E, daryti viską per demokratinę sąrangą. Ir manau, kad e, mokydamėsi demokratinio darbo būdo, mes galėsime padėti savo broliams ir seserims, kurie niekada nėra girdėję apie tokią laisvę. Uh, vienas dalykas turėti savo atstovus ir kurie galėtų dirbti pagal žmonių norus. Na, mums keliaujant po įvairias šalis, į, per, per, mes vykstame į daugiau negu piligrimų kelionę. Mes siekiame užmėgsti ryšius su pasaulio lyderiais, su išrinktais atstovais. Ir tai, tai yra vienintelis būdas mums kai mes e, vykstame į skirtingas šalis, sustinkame su e, jų vadovais, diplomatais ir pareigūnais, mes galime jiems papasakoti. Ir jeigu aš klystu, pataisykite mane. Aš mes galiausiai patiriame, kad trūksta strateginio veiksmų plano dėl Tibeto. Ne tik tokio strateginio plano, bet ir siekio E, Kinija laikytis to, ką yra pasirašę. Jie pasirašė yra tarptaut, e, visuotinė jungtinių tautų deklaracija. Na, o kad tuo metu, kai Kinija tampa vis dėsna lyderė, mums kyla vis daugiau nerimo ir baimės, nes Kinija bando sumenkinti žmogaus teisės, žodžio laisvę, susirinkimų laisvę ir pasauliui bando įprišti idėją, kad e, vystimasis yra žmogaus teisės. Jie bando parduoti šią idėją, nes būtent vystimasis yra Kinijos svarbiausias tikslas. O tai yra susiję taip pat ir su Tibetu, kuriame yra daug išteklių, daug mineralinių iškasnių. Tibetas yra Azijos vandens bokštas. Jis suteikė vandenį 1,3 milijardo žmonių. Jie žaidžia su vandeniu be jokių sustarimų ir netikė jokios informacijos kaiminėms šalims dėl to, ką jie daro su tuo vandeniu. Yra planas nukreipti upės į Xinjiang. E, siekiant bumo, auginant e, įvairias kultūras būtent ten. Kai Kinija kalba apie ekologiją ir civilizaciją, apie ką jie kalba, mes nesuprantame, nes jie žaidžia su Tibeto ekologija tokiu mastu, kad neatsižvelgiama niekiek į žmonių e, nuomonės kaip sakė e, jūsų pirmininkas, mes lankomės čia, kad paragintume pasaulio lyderius parengti žmogaus teisų strateginį veiksmų planą, strateginį veiksmų planą aplinkos apsaugai, nes Tibetas yra pasaulio stogas, turintis 46 tūkstančius ledynus. Ledynų vaidina labai svarbu vaidmenį kintant pasaulio klimatui. Jeigu negalvojate apie tibetiečius, galvokite apie save, ką mes paliksime ateities kartoms, kokį paveldą paliksime. Ar norime, kad mūsų vaikai ir anūkai vaikščiotų su degonės kaukėmis? Tai yra svarbus klausimas. Mes norime, kad būtų veiksmų planas, kad Tibeto ekologija taptų dėmesio vertų dalykų. Ne dėl to, kad Tibetas yra svarbu, o dėl to, kad Tibeto ištekliai yra svarbus visam pasauliui. Dėl mokyklų. Vaikai yra būsimi pasaulio piliečiai, o komunistų vadovams jaunoji karta taip pat yra labai svarbi. O tibetiečių mokyklos tapo e, tokios vietos, kur kine, kinų komunistų atstovai sako, būtent mes joms viską duodame, mes jūs maitiname. E, ir dar vienas dalykas, kad bandoma primesti tibetiečiams kinų mandarinų kalbą. Vaikai baigia mokyklas. Kadangi mes neturime daug kolegijų ar universitetų Tibete. Taigi, tibetiečiai bando išmokti kinų kalbą, nes jeigu nemoki kinų kalbos, tai vargiai ar begausi kur darbą, todėl jie siunčiami į, į Kiniją. Ir kasgi ten vyksta pinigų plovimas, vaikams mokoma iškraipyta Tibeto istorija, bandoma a, juos patraukti, padaryti lojaliais Kinai, Kinijai. Tačiau e, tibetiečių drąsa slypi budizme. Budizmas yra sudėdama mūsų gyvenimo, mūsų gyvenimo būdo dalis. Mes čia nenorime kalbėti, kad Kinija yra blog, pasaulio e, blogiukas. Mes nieko prieš, kad Kinija būtų supervalstybė, bet jie turi uh, turėti galvą ir žmogaus teises. Jeigu jie pritarė, kad žodžio laisvė yra svarbi, gal neleidžia ne, ne jungtinių tautų žmogaus teisų komisarą apsilankyti Tibete, kodėl jie neleidžia žurnalistams e, visų, kurie nori apsilankyti Tibete ir įsikinti, kokia yra situacija ten atvykti. Mes sakome visiems, vykite į Tibetą, įsikinkite patys, kaip, kaip viskas yra, Mes kaip, kai matome degančius žmonės, mes matome, manome, kad tai yra simptomas kažko baisaus vykstančio viduje. Taigi, prašome, būkite mūsų balsas, būkite liudininkai. Mes manome, kad nesmurtiniu būdu mes galime daug duoti ir kinų žmonėms šiame gopšumo smurto pasaulyje, kai žmonės vieni kitus žudo be to dairos. Budistinis mąstymas, budistų kultūra ir budistų mokslas gali labai daug duoti pasauliui. Mes nekalbame apie budizmo gelbėjimą kaip kultūros tibetiečiams. Mes manome, kad tai yra kultūra, mokslas ir gyvenimo būdas, kuris net jeigu netiki budizmu, gali pakeisti pasaulį į taikingesnį, kur visi galėtų taikiai sugyventi. Mokyklų būklė taip pat yra e, kelianti nerimą. Žmonės praranda šaknis. Tibetiečių kalba reiškia mūsų kaip tautos iškilimą ir žlugimą. Gyventiems tremtyje mes e, sutikėme galimybę mokytis tibetiečių kalbą, bet taip pat užtikėme galimybę ir antrų kalbų, kinų, anglų kalbų mokėsi. E, jeigu moki savo gimtąją kalbą, tai tave praturtina, bet jeigu neturi šaknų, e, tai kaip bus kaip medis su daug šakų, bet be šaknų. Todėl mes raginame jūs priversti Kiniją būti atsakom, atsakinga E, Kinija visam pasauliu teigia, kad tibetiečiai nori atskirti, jie yra separatistai. Ne, globalizuotame pasaulyje ne viena šalis neišliks izoliuota nuo kitų. Visų interesai yra susiję tarpusavyje ir priklauso nuo vieni nuo kitų, vieni nuo kitų priklauso nuo klėstėjimo. Tibetai, tibetiečiai dabar priklauso nuo, yra priklausomi nuo Kinijos klėstėjimo Ir mes esame pasirengę paukoti savo nepriklausybę sieki, jeigu turėsime vietos išsaugoti savo kultūrą, religiją. Mes ten norime, kad visi tibetiečiai galėtų gyventi vieningai, kad galėtume gyventi savo gyvenime. Ir kaip parlamentarė, kaip parlamentarai mes stengiamės propaguoti tokias vertybės, kurių mokome savo mokyklose. Netgi jo šventenybė yra parengęs pasaulietišką mokymo programą, kuri išeina už religijos ribų. Mes kalbame apie savo psichinę higieną, bet Taigi, jeigu, jeigu šalia fizinės hygienos neturėsi emocinės hygienos, būtent tai varo pasaulį iš proto, jį liūdina. Taigi, tikėkime, kad Kinija supras šios situacijos rimtumą. <clears throat> Aš manau, kad Kinija turi pasikeisti iš vidaus, patys kinų žmonės yra nepatenkinti. Atrodo, kad vanduo viskas e, verda kol kas pogrindinėje, bet e, gali ir išsiveršti. Ačiū uždėmesi. Pareigo. Prašom. Labai ačiū. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad mums tenka didžiulė e, garbė būti šiame posėdėje, kur Tibeto parlamentas veikiantis tremtyje pristatė savo e, motyvus. Viskas buvo e, pasakyta, papasakota labai aiškiai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie E, išsakė tavo nuomonės, e, išreiškė savo pritarimą. Mes taip pat reaguojame ES pareiškimus, kuriuose išreiškiamas susirūpinimas dėl žmogaus, teisės, žmogaus teisų padėties Kinijoje, kai kuriuose jos dalyse. Mes e, taip pat e, džiaugiamės tuo, kad ES pripažįsta, jog Kinija ir ES e, skirtingai apibrėžia žmogus teisės. Mes taip pat jaudina tai, kad uh, E, paripa, sakoma, jog e, dialogas su Kinija neduoda norimų rezultatų, tačiau mes pasisakome už tai, kad e, reikėtų palaikyti ES viziją dėl demokratijos, taikos ir saugumo. Mes suprantame, kad ES buvo įkurta po to, kai įvyko baisi nežmoniška tragedija Europoje ir kitur pasaulyje po pirmo, kalbu apie pirmą ir antrąjį pasaulinius karus. Jungtinės tautos Europos Sąjungos e, bendri dokumentai e, rodo, kad siekiama panaikinti karo pasiekmes, konfliktų pasiekmes ir tvinti žmogaus teisės. Mes taip pat e, atsisakome visko, kas yra susijęs su smurtu atsis, ir e, nenorime jokio smurto. Mes norime netaikyti smurto, būti sąžingi, atviri, laikytis principų įtvirtintų visuotinė žmogus teisų deklaracijoje, taip pat ES vertybių, pagrindinių vertybių. E, Pastaruosius 70 metų matėme naudą tų visų principų įtvirtinimo. Ir dabar matome, kad strategija, kuri taip tvirtai buvo e, remiantis tvirtais pagrindais sukurta, gali pakisti, žlugti dėl besikeičiančios tvarkos pasaulyje. Matome, kad mažė sutarimo, prastė žmogaus e, teisų padėtis pilietinių teisų nebesilaikoma teisinės valstybės principų, pagarbos įstatymams. Ir mes atvykome pas jūs, nes tikriausiai ES yra paskutinė viltis, kuri išsaugos tas viltis ir palaikys vertybės, nes tai leidžia įtvirtinti visuotinę taiką, klestėjimą ir saugumą. Europos Sąjunga ir Kinija skirtingai žiūri į žmogaus teisės. Tai yra labai uh, svarbus pareiškimas, bet mes norime, kad ES tvirtai laikytųsi savo pozicijos, gintų savo viziją ir tokiu būdu siektų tvirtinti taiką, e, e, klėstėjimą pasaulio mes, tibetiečiai, labai vertiname tai ir norime išspręsti savo problemas su Kinija nesmurtiniu keliu per dialogą e, atsižvelgdami vieni kitų poreikius, dirbdami kartu kaip Europos Sąjunga. 28 šalis siekia išspręsti sudėtingas problemas, bet E, bandoma atsižvelgti į kitų nuomonę ir siekti sutarimo. Ir jeigu Europos Sąjungai nepavyks tų vertybių palaikyti, tada mes savo santykiuose su Kinėje taip pat neteksime vilties ir tai būtų labai pavojingas signalas pasaulyje. E, tada e, paaiškės, kad nesmurtinis kelias nėra vertingas, taika ir saugumas nėra vertybės, nebėra vertybės ir konfliktas yra vienintelis sprendimo kelias. Dėl to mes kreipiamės į atitinkamas institucijas ir e, raginame jas pagalvoti apie tai, kad būtų palaikomos tos vertybės ES e, Kinijos turizmo metai, kiti metai, e, ar tai nepakenks e, žmogaus teisėms ES Kinijos aukščiausio lygio susitarimas ir Kinijos elgesys su parlamentarais visame pasaulyje. Tai betodariškas elgesys. Tai yra tam tikras ženklas apie tai, kas vyksta dabar pasaulyje. Labai ačiū Jums uždėmesi. Labai Jums ačiū, ponė Posok. Jūs esate dalai lamos atstovas Europoje, e, vakarų Europoje ir Magrebe. Norėčiau padėkoti visiems mūsų svečiams kurie dalyvavo šiame klausime apie Tibeto padėtį. Žinau, kad jūs žinote, jog Kinija kaip milžinė siekia įtakoti politiką visame pasaulyje. Tačiau nemanau, kad mes galime savo leisti nekalbėti apie žmogaus teisų problemas Tibete ir kitur. Mes turime užsienio reikalų komitetui ir išorės veiksmų tarnybai išsakyti savo mintį dėl strateginio plano skirto Tibetui. Man atrodo, tai yra svarbu, reikia geriau apibriežti poziciją. Visų pirma, todėl, kad Tibeto klausimą nereikėtų paukoti real ant real politik altoriaus. Ačiū visiems. Mes manome, kad egzistuoja mūsų komitete tvirti įsipareigojimai. Ačiū Jums. possiamo iniziare, no? Sì. Bene. Abbiamo così. Pradėkime. Sì, e la signora Post parlerà per i socialisti. Ok. Bene, passiamo allora. Gerai, pereikime prie paskutinio darbo tvarkės punkto. Tai yra nuomonės pristatymas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento įgyvendinimo dėl lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo, tai yra moterų ir mergaičių gyvenimo e, keitimas per ES išorės santykius. Tai yra pranešimas e, savo iniciatyva, jis bus rengiamas kartu Dėvė ir FEM komitetu, o Druo ir FED komitetai teiks savo nuomonę. Tai yra specifinio tipo pranešimas savo iniciatyva. Jis vadinamas yra įgyvendinimo pranešimu, tai yra nauja kategorija, kuri buvo įvesta praėjusiais metais ir tokio tipo pranešimuose yra gilinamasi į tai, kaip yra įgyvendinamas vienas ar kitas instrumentas ir e, parlamentas ruošia išsame studiją, e, paskui to pranešimo pagrindu. Angliška dokumento versija bus išplatintas spalio, buvo išplatintas spalio 27 dieną, o pakeitimus galima teikti iki lapkričio 24 pusės 12 dienos. Suteiksiu žodį poniai Beseri. Ačiū pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi galėdama pristatyti šitą nuomonę. Labai ilgai užtruko, kol ją parengėme, teko laukti kol bus atliktas visas ankstesnis darbas, taip pat reikėjo laukti, kol Deve ir FAM suformuos savo pranešimą. O dabar noriu pasakyti, kad prireikė dviejų metų įvertinti 2016-2020 metų veiksmų planą. Ir man atrodo, kad dabar yra geras momentas uh, įvertinti tai, kas buvo įgyvendinta iki šiol. Būtent tą mes ir stengiamės padaryti, leng, e, ruoždami pranešimą ar nuomonę. Ir mes parlamente norime įvardyti, kaip sekasi įgyvendinti tos instrumentus, ar jie yra įgyvendami tinkamai, ar išnaudojami visi turimi įrankiai ir žmogaus teisų komiteto vardu noriu pasakyti, kad mes, mūsų pagrindinis tikslas buvo įvertinti mechanizmus ir priemonės, kurios yra prieinamos Europos Sąjungai. Ypač svarbu yra nepamiršti, kad kalbame apie lyčių lygybę, bet tam, kad mūsų nuomonė galėtų būti pritaikoma praktiškai ir galėtų būti naudinga, reikia neminėti kontroversiškų temų. Aš norėjau, kad šioje nuomonėje atsispindėtų moterų ir vaikų gyvenimo realybė, kai jau Europos Sąjungoje ir tada, kad būtų galima taikyti Europos Sąjungos priemonės ir, pavyzdžiui, tas, kurias vyriausiai galiotinė yra išdėščiusi bendroje strategijoje. Ja Taigi mes iš tokio kampo žvelgėme į šitą klausimą savo pranešime. Na ir trumpai norėčiau pasakyti, kad e, žmogaus teisų komitetas turi įdėti savo indėlį ir reikia susitelkti ties konkrečiomis temomis. Visų pirma, reikia stengtis, kad visas mūsų darbas, visi išorės veiksmai būtų orientuoti į žmogaus teisų propagavimą, tai yra uh, esminis, pagrindinis principas, kuris turi būti gyvendinamas kiekvieną dieną. Dar vienas iššūkis, kurį reikėtų akcentuoti čia mūsų komitete, tai yra tai, kad būtina atsižvelgti į e, konfliktus ir padėti ten, kur konfliktai pasibaigia. Labai svarbu, kad komisija ir išorės veiksmų tarnyba atliktų nepriklausomą apžvalgą apie tai, kaip yra įgyvendinamos e, turimos priemonės, nes tik tai tokiu būdu galėsime tikrai pamatyti, ar mūsų taikomos priemonės yra tinkamos ir ar jos veiksmingai gyvendinamos. Na, dar vienas dalykas, ką norėjau akcentuoti pranešime, tai yra tai, kokia svarbi rolė tenka ES delegacijoms įgyvendinant veiksmų planą. Delegacijos tikrai žino savo funkciją, žino savo vaidmenį ir savo atsakomybę. Uh, įgyvendinant veiksmų planą ir joms tikrai tenka daug įvairiausių užduočių ir mes turime stengtis, kad tos funkcijos ir galėtų būti deramai įgyvendintos, nes ES turi įtakos pasaulyje, turi priemonių ir mūsų pagrindinis tikslas yra žmogaus teisų skatinimas ir dėl to e, reikia akcentuoti ir lyčių lygybę, kuri yra e, to dalis. Šiame pranešime siekiama taip pat akcentuoti vaiko teisų konvencijos laikymasi. Ir mes vertiname pagrindinius veikėjus, kurie gali užtikrinti, kad 2030 metų darbo tvarkė būtų įgyvendinta. Man atrodo, kad tuos pagrindinius e, faktorius reikia uh, minėti ir juos turėti omenyje visose bendruomenėse ir, ir čia pas mus. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti ir biudžeto eilutę, tikslinę biudžeto eilutę, kuri turi būti skirta mūsų veiksmams kitose šalise, ypač kaimininėse šalise ir tos lėšos turi būti skiriamos tiek veiksmų gyventinimui, tiek tolesnė veiklai po jų. Taigi dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo, lauksiu pakeitimų, galima juos teikti iki penktadienio pusės 12 dienos. Kalbant apie dėrybų procedūrą ir apie pakeitimus, FEM ir DV komitetuose mes jau apie šį klausimą esame kalbėję, tai stengiamės užtikrinti tokį platų požiūrį, tai yra svarbu, bet svarbu ir tai, kad mes visi siekiame to paties tikslo. Man atrodo, kad šitos temos yra aktualios daugeliu iš mūsų, jos kelia nerima, pavyzdžiui, moterų lytinių organų žalojimas, vaikų santokos, visi šitie dalykai yra paminėti, bet būtų daug geriau, jeigu visos šios temos būtų akcentuojamos per DEVE komitetą ir FAM komitetą. Todėl reikia koncentruotis į, į tuos aspektus, kuriuos aš anksčiau paminėjau. Abiejose praneši, pranešimuose ir vystimosi klausimų komitete ir moterų klausimų komitete e, yra kalbama apie e, vaikų santokas, moterų lygnių organų žalojimą ir kitus dalykus. Ir žinoma, jeigu turite kokį nors pastabų, galite jas teikti ir aš labai tikiuosi, kad šitą procedūrą pranešimo rengimo ir nuomonės rengimo baigsime kaip galima greičiau, kad sformuotume puikią nuomonę. Dėkuoju, poniai. Beserai. Toliau žodis norintiems pasisakyti šešėliniams pranešėjams. Surai Post. Dėkoju pirmininkė. Taip, aš pakeičiu Andė Kristiją, perskaitysiu tai, ką jis man perdavė. Noriu padėkoti poniai Beserai už puikų tekstą. Esu sitikinęs, kad sėkmingai bendradarbiausime su pranešėja ir kitais kolegomis Reikia pripažinti, kad e, lyčių lygybė yra žmogaus teisų dalis, tai yra geros valdysenos dalis, demokratijos dalis ir tai yra įtraukaus ir tvaraus vystimosi kertinis akmuo. Reikia, tai, tai yra svarbu, e, norint užtikrinti e, plėtrą ir vystimasi, tai yra reik, ir dėl to reikia akcentuoti lyčių lygybę ES išorės veiksmų kontekste. GAP lyčių lygybės veiksmų plane. Tai turi būti akcentuojama. E, reikia taip pat įvertinti e, teritorijas, kur yra po konfliktinės zonos, nes ten dažnai moterų teisės yra nepakankamai užtikrinamos. Ko trūksta, tai yra gilesnės analizės dėl uh, E, tikslų pasirinkimo, taip pat veiklos rezultatų vertimo šiek tiek reikėtų gilesnio ir taip pat reikėtų įvertinti ilgalaikį poveikį. Taigi keletas idėjų, kurios, kuriomis norėjau pasidalinti su jumis ir panašia kryptimi orientuotus pakeitimus taip pat pateiksiu vėliau. Ačiū. Dėkui, ponė Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju mūsų pranešėjai. už parengtą tekstą. Manau, kad kaip ir norėjome, kad parengsime bendro starimo pranešimą. Apribojimai e, reiškia, kad kažko trūksta pranešime. Norėčiau pareikšti savo pagidavimus dėl vieno klausimo, tai yra ekonominių ir socialinių teisių. Ir pažeidžiamų gyventojų apsaugos. Ir šią prasme, man atrodo, na, bet galbūt aš einu per toli, per greitai, kad reikėtų įterpti nuorodą į Stambulo konvenciją ir būtinybę pasirašyti e, šią Stambulo konvenciją dėl moterų, kurios yra smurto aukos, paminėti skurdo situaciją tarp moterų, nors 70 procentų kurie gyvena už mažiau nei vieną dolerį, yra moteris. Ir taip pat reikia paminėti, kad moteris, moteriams turi būti užtikrintos ir darbo teisė, prieglobo, e, prie, priežiūros teisės ir e, teisės į gamtinius išteklius taip pat. Ir taip pat tai prisideda prie darnaus vystimosi tikslų. Mm, Pone Besaran nenuspręs turbūt, kad aš ypatingo dėmesio norėčiau skirti migruojančiams moteriams, moteriams ir mergaitėms, kurie migruoja. Nes tai susiję ir su klausimais, apie kuriuos kalbėjome vakar, ES ir Afrikos santykius. Ir aš parengsiu pakeitimų apie tai bet tai jokių konfliktų neturėtų kelti dėl lytinių genealoginių klausimų. Tai viskas buvo jau išsakyta, aš dėl to e, pritariu, o savo pakeitimus atsiųsiu. Ačiū, panas Olė. Dėkui, pirmininkė. Kaip žinome, 16-20 metų veiksmų planas apima įvairias politikas, pagristas mintimi, kad lyčių lygybė yra žmogaus teisė, kuri yra būtina, propaguoja demokratinę ir socialinę ir ekonominę pažangą. Mes manome, kad pasauliniu mastu pasiekta tam tikros ženklios pažangos siekiant lyčių lygybės, moteris, moterų ir mergaičių įgalinimui, tačiau pasiekimų lygmuo buvo nevienodas skirtingose regionuose ar šalyse. Ne tik tą progresą reikia paspartinti, bet šiandienos pasiekimus reikia apsaugoti, kad e, situacija neblogėtų. O išorės, veiksmų, išorės veiksmai ES turi būtent skirti būti tam. Šiaip turime duomenų, kad kai moteris ir merginos turi vienodas galimybės, turi prieigos prie išteklių ar sprendimų prieimimo bendruomenėms tai išeina į naudą. Taigi noriu padėkoti pranešėjai už darbą ir noriu pareikšti, kad pateiksiu keletą pakeitimų skirtų tam tikroms problemoms, kurios mūsų nuomonė yra būtinos, kad papildytume šią nuomonę. Pavyzdžiui, mes pateiksime pakeitimų, kad sustiprintume e, kalba apie išorės veiksmų tarnybos darbą remiant e, seksualinės, lytinės e, teisės, ko trūksta prašvilme. Taip pat panaudosime statistiką, kad pabrėžtume menką e, moterų dalyvavimą ES išorės veiksmų srityje, kad paragintume ES institucijas rodyti pavyzdį ir imtis būtinų priemonių, kad moteris aktyviau dalyvautų priimant sprendimus ES. Taip pat pabrėšime tą faktą, kad su kai kuriomis išimtimis ES delegacijos netaiko integruoto tri, trišakio požiūrio, kuris derintų lyčių aspektų integravimą, e, konkrečius lytims skirtus veiksmus ir politikos priemonės siekiant maksimalių rezultatų. Taigi, Lauksime tolesnių vaisingų diskusijų ir tolesnio darbo su kolegomis, nes mes tikrai manome, kad pažangos neįmanoma pasiekti, jeigu pusė pasaulio gyventojų nebus įtraukti. Grazie. Adesso sentiamo sia il SEAI e che la Commissione europea. Comincerei. Ačiū dabar žodis Europos komisijai. Prego. Uh, grazie mille, Presidente. So many thanks for the... Labai ačiū, ponia pirmininkė, ačiū už jūsų išsakytas nuomonės. Aš esu iš išorės veiksmų tarnybos. Ir norėčiau patikslinti du dalykus. Pirmiausia, tai yra pirmasis gyvenim, pirmoji gyvenimo ataskaita veiksmų plano 16-20 metams. Tai yra yra, yra bendrai tvirtinama komisijos ir išras veiksmų tarnybos. Tai reiškia, kad mes bendrai esame įsipareigoję dirbti su lyčių lygybės darbo atvarkė. Antra, ES delegacijų vaidmuo buvo paminėtas. Tai aišku yra labai svarbu įgyvendinant lyčių veiksmų planą. Noriu priminti, kad turime šalių strategiją skirtą demokratijoje ir mes dirbame užtikrinant moterų ir mergaičių teisės, jų įgalinimas yra prioritetas šioje demokratijos strategijoje. Tai yra prioritetas visose srityse. Tai yra patvirtinta ir žmogaus teisų ir demokratijos gyvenimo šalių strategijoje. 2016 metais. Noriu patvirtinti, kad mes ir toliau kartu su komisija esame pasiryžę toliau propaguoti ir siekti moterų ir mergaičių teisų įgyvendinimo šalyse partnerėse. Ir galbūt keletą žodžių apie vieną svarbiausių lyčių veiksmų plano tikslą, tai yra institucinį pokytį. Mes norime, kad daugiau moterų užimtų vadovaujančius postus remiantis turimais duomenimis. Matome, kad situacija gerėja, bet žinoma, yra erdvės tolesniai pažangai ir mes pasirengę esame ir toliau šių tikslų siekti. Ačiū. Dėkojame komisijos atstovė Nulė Fernandes. Dėkoju, noriu padėkoti Europos parlamentui už šią nuomonę ir projektą. Manau, kad didžioji svarbiausių problemų dalis buvo paminėta ir aš džiaugiuosi, kad jūs patvirtinate mūsų nuomonę, kad e, pasiekta ženkli pažanga. Žinoma, reikia dar daug ką padaryti ir mes dirbame su kolegomis ir išorės veiklų tarnyboje, ir delegacijomis įgyvendiname naują ataskaitų teikimo metodiką, kad išvengtume problemų, kai turėjome per pirmą atskaitinį laikotarpį, mokome kolegas, kaip geriau integruoti lyčių lygybės klausimus, kaip daugiau dėmesio skirsti moterų teisėms ir moterų įgalinimui. Ir tikimės, kad kita ataskaita kitais metais parodys didesnę pažangą šių dviejų problemų sprendimo srityje. Ačiū, ponė Beser. Ar norite ką nors pasakyti nu, pabaigai? Eh. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už puikius skirtingų frakcijų atstovų kolegų pasisakymus, jų mintis. Taip pat dėkoju komisijos eh, komisijai išorės veiksmų tarnybai, nes mes e, dirbame kaip komanda, mūsų tikslai yra tie patys ir privalome siekti kaip galima geresnių rezultatų naudojant turimas priemonės. Tai yra mūsų tikslas. Paprasčiausiai norėjau dar priminti jums, kad nuomonės svarba ir svoris rengiant pranešimą yra pasiūlyti minčių, kurie leistų užtikrinti didesnį e, veiksmingumą. E, reikia e, ne tik tai pasidžiaugti tuo, kas pasiekta, bet reikėtų ir būti savikritiškiams. Daugiau nebesiplėsiu, paprasčiausiai padėkosiu visiems už pasisakymus ir esu tikra, kad mūsų bendras darbas ir piramidė uh, E, trijų elementų, kurie yra svarbiausi. E, tai yra žmogaus teisės, moterų teisės ir lygybė ir vystimas tie trys elementai ir bendri veiksmai šios įtie tikrai gali duoti labai daug. Ačiū. Dėkoju. Jau buvo pristatytas tvarkaraštis. porą trumpų pastebėjimų. Šiandien po piet vyks e, mūsų pakomitečio ir Magrebo delegacijos bendras posėdis. E, e, kalbėsime apie Mauritaniją, salė 3G2, 14 val. pradžia. Kitas pranešimas, su kitą kartą susitiksime pakomitetyje gruodžio 7 dieną. Malonios popietės.